Galite klausyti svetimų visas kalbas, išskyrus estų ir maltiečių. Antras pranešimas, kurį noriu paskelbti, susijęs su to, kad kolega Adrianas taps veikiausiai busimuoju Vengrijos prezidentu. Jis šiandien po pietų turėtų atvykti į mūsų posėdį, taigi su tuo dar jį galėsime asmeniškai pasveikinti. Taip pat turime naują kolegę, stebėtoją iš Kroatijos. Dėl būsimos plėtros, tai yra kolegė Romana Jakovič, socialistų demokratų frakcijos narė, dar netvyko į posėdį, tačiau norime pasveikinti ją mūsų komitete. Dar vienas pranešimas susijęs su to, kad Alde frakcijoje vyko pokyčių, panas Bill Newton Dunn atsisakė savo pakaitinio nario statuso, jį pakeis kolegė Rebeka Tėla. Sveikiname ją komitete. Penktasis pranešimas Šiandien balandžio 25 dieną pažymime pasaulio kovos su malarijos dieną, kovos su malarija dieną. Tai yra labai pavojinga lyga. Milijonai žmonių jie serga. Vien 2009-aisiais 781 e, tūkstantis žmonių mirė nuo šios lygos, taigi Reikia dar daug pastangų padėti kovojant su šia lyga. Ir gerai, kad jos nepamirštame. Šeštasis pranešimas yra džiugus. Bona. Vokietijos federacinės Respublikos Šiaurės Vestfalijos žemės miestas taps platformą, kurioje įsikurs tarp vyriausybinės biologinės įvairovės ir ekosistemų tarnybos. Mes turėsime su kuo palaikyti tiesioginius kontaktus šiais svarbiais klausimais. Prieš savaitę atitinkamas sprendimas buvo priimtas Strasbūrė. E įsteigti šią platformą, tiek būtų pirmiko pranešimų. Dabar trečiasis darbo tokius punktus, vasario 29 dienos ir kovo 1 dienos posėdžių protokolų tvirtinimas. Nematau prieštaraujančių, taigi protokolus laikome patvirtintais. Ketvirtasis darbotvarkės punktas - šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmas. Pakankamai sunkus pavadinimas, tačiau tema svarbi. Kolega Bas Aišiaut yra pranešėjas šio klausimų, kadangi jis yra salėje, tai galime pradėti diskusijas. Prašau, Basai. Ačiū, nežinau, ar galima pradėti diskusijas, nes man sudėtinga būtų diskutuoti pačiam su savimi. Na, Krisas dar, dar yra salėje, taigi pradėkime. Antrą kartą jau svarstame Envi komitete šią temą pirmą kartą tik tai uh, pasikeitėme nuomonėmis, išgirdome vertingų komentarų, kadangi buvo pateikta labai daug pakeitimų, vyko pirmasis sustikimas su šešėliniais pranešėjais pastarąją savaitę, svarstėme procedūrinius dalykus. Dabar galime pasikeisti komitete nuomonėmis dėl pateiktų pakeitimų ir suteikti galimybę kitiems kolegoms pristatyti savo nuomonę šiuo klausimu sitraukti į diskusiją, dar kartą trumpai pristatysiu temą. Tai yra reglamentas keičiantis galiojantį e, stebėsenos e, mechanizmą. Galima būtų teikti, kad 80 arba 85 procentai komisijos e, siūlomų reglamento nuostatų jau galioja. Ir dar kartą bandoma pabrėžti ir atkreipas dėmesys į tai, kodėl stebėsinos mechanizmas yra būtinas ir kam reikalingos e, informacijos teikimo e, prievolės, reikia įgyveninti valstybės narėse klimato kaitos paketo nuostatas, užtikrinti duomenų pateikiamų skaidrumą ir palyginamumą, reikia užtikrinti, kad valstybės narės ES atitiktų savo veiksmuose tarptautinius standartus, taip pat įskaitant ir e, besvystančiam šalims teikiamą finansinį ir kitokią paramą. Labai svarbu vykdyti šią stebėseną e, siekiant įgyvendinti naujas kovos su klimato kaita priemonės, e, pavyzdžiui, laivybos srityje Bendrai tariant, galima būtų teikti, kad pranešėjas pritarė komisijos e, užimamai pozicijai, atsižvelgiant į anksčiau vykusias diskusijas, aš mėginu e, sustiprinti komisijos pasiūlymą, e, susitelkiant ties CO2 mažinimo strategiją, ties jūrų transportu, kuriam tenka vis didesnė reikšmė ir komisija šią transporto rūšį vis dėl taiko išimtis neapibristamu laikotarpiu. Mes taip pat tikimės šiuo pasiūlymu padėti komisijai tinkamiau rinkti duomenis. Taip pat aš pabrėžiu, kad gaunamos įplaukos turėtų būti naudojamos plėtoti mažai CO2 išmetančioms e, technologijoms, bent jau 50 procentų turėtume sumažinti CO2 išmetimo e, apimtis. E, tai būtų svarbus signalas taip pat ir pramonės įmonėms, kurios tengiasi mažinti savo aplinką išmetamus CO2 kiekius. Prieš savaitę pirmą kartą pasikeitėme nuomonėmis su šešėliniais pranešėjais. Šešėliniai ir tikrasis pranešėjas susitarė uh, dėl būsimų e, kompromisų, e, siekiant e, pagerinti komisijos pasiūlymą, mes rengsime kompromisinius pasiūlymus dėl finansavimo, dėl laivybos, dėl mm, mažai CO2 dėl mažo CO2 išmetamo kiekio technologinių sprendimų. Šiuose srityse renksime kompromisinius pakeitimus ir sieksime užtikrinti, kad gegužės baigoje vykstantis balsavimas šiame komitete būtų sklandus. Aš norėčiau užduoti kolegoms um, kelis specifinius klausimus uh, pakeitimų teikėjams, tačiau Deja, nematau jų salėje, tai norėjau pasitikslinti, ką jie turėjo minėti, teikdami savo pakeitimus. Pavyzdžiui, kartais siūloma pakeisti stebėsenos prievolės ir jų taikymo laikotarpį nuo vienerių iki dviejų metų ir tai prieštarautų galiojantiems ES teisės aktams, tai galbūt šių pakeitimų teikėjai galėtų mm, juos, jų nuostatas paaiškinti arba atsiimti savo pakeitimus, kadangi jie prieštarauja ES teisui, kadangi kolegų nėra salėje, galbūt galėsime mm, asmeniškai su jais išsiaiškinti visas šias aplinkybės. Būtų įdomu išgirsti šešėlių priešėjų nuomonę, nors jau išgirdau e, prieš savaitę, kadangi daug kas gali pasikeisti per savaitę, pavyzdžiui, Niderlandose vyriausybė gali atsistatydinti, tai yra, tarp kitko, gera žinia, tačiau tik tai mano asmeniniu vertinimu. E, tačiau jeigu kiti kolegos norėtų dalyvauti diskusijose, tai aš e, su mielai pasirengęs jų išklausyti. Ačiū Basui Aikautui. Dabar kalbės ponė Gardinė, Europos liaudės partijos šešėlinė pranešėja. Sigrat. Dėkoju. Aš tikrai kalbėsiu trumpai, nes e, per šią savaitę niekas nepasikeitė. Žinoma, vyriausybės gali atsistatydinti, bet nuomonės e, keičiasi ne taip greitai. Aš pradžios dėje negirdėjau, nes užstrigau eismo kamštie. Ir e, vieną kilometrą važiavau per pusvalandį. Man atrodo, kad e, tai, kas buvo išsakyta per paskutinį posėdį ir per e, šešėlinių pranešėjų sustikimą, man vis dar priimtina, nes e, niekas daug nepasikeitė. Aikhaut teisingai sakė, kad mes sustikome ir nusprendėme, kad reikia parengti kompromisinius pakeitimus. Visi sutarėme dėl kai kurių dalykų, tai yra, kad šis reglamento pasiūlymas dėl stebėjimo mechanizmo yra labai svarbi priemonė, labai svarbus teisės aktas, reikalingas teisės aktas, nes vis dar kyla sunkumų taikant galiojančius teisės aktus ir štai dėl ko ELP frakcija mano, kad prieš uh, E, numatant naujus tikslus, naujus e, įsipareigojimus, naujas reikalingas, e, naujus reikalingus veiksmus, valstybėms narėms reikia visų pirma visiškai įgyvendinti, visiškai pasinaudoti tuo, kas jau egzistuoja dabar, turiuomenį reglamentus ir kitus teisės aktus. Tai yra pirmasis mūsų tikslas. Priešingai ir toliau mes skelbsime uh, puikias ketinimų deklaracijas, bet e, nežiūrėsime į tikrovę. O tikrovė ES yra tokia, kad turime puikius teisės aktus, ambicingus teisės aktus, tačiau e, jie nėra įgyvendinami šimtų procentų. Tie puikūs teisės aktai turėtų būti įgyvendinami iki galo ir tai turi būti mūsų prioritetas. Tai jau sakiau ir per susitikimą su kitais šešėliniais pranešėjais ir taip pat e, mūsų pranešėjai sakiau, kad mes siekiame supaprastinti teisės aktus. Norime užkirsti kelią e, jų dubliavimui, nes jau praeitie buvo tokiu atveju, kai e, dubliavosi teisės aktai. Jau praeitą kartą atkreipiame į tai dėmesį ir manome, kad reikia likti prie šio reglamento pagrindinių tikslų, tai yra stebėti ir teikti ataskaitas apie šiltnamio dujų išmetimą. Nereikia plėsti taikymos ryties, dabartinio reglamento taikymos ryties, vien dėl to, kad šis reglamentas bus taikomas automatiškai ir dėl to tikslai turi būti pragmatiški ir nereikėtų versti valstybių narių prisimti naujus įsipareigojimus, kai jos gal naujas e, išlaidas, kai jos dar ir taip ne iki galo įgyvendino šį reglamentą, na, tai iš tikrųjų būtų nenaudinga ir eitume netinkamą linkme. O juk siekiame sumažinti tą nevisišką teisės aktų taikymą. Na, žinoma, kadangi tai yra egzistuojantis stebėsinos mechanizmas, tai daug kas jau dabar egzistuoja, valstybės narės atlieka atitinkamus veiksmus. Dėl to mes šiandien neprivalome diskutuoti, nereikėtų diskutuoti, tačiau kaip jau sakė mūsų pranešėjas, nereikia, e, nereikia numatyti ataskaitų teikimo kas dviejus metus, kai valstybės naras jau ir taip yra prisėmusios įsipareigojimus teikti tas ataskaitas ir jos ir taip teikia tas ataskaitas kas dviejus metus, nereikėtų liepti joms kasmet teikti tas ataskaitas. Reikėtų pragmatiškai viską žiūrėti. Ir manau, kad dėl to galima susitarti. Todėl, kalbant apie reglamentavimą, tikrai nereikėtų plėsti reglamento taikymo srities ir reikia į viską žiūrėti objektyviai ir pragmatiškai ir bandyti supaprastinti teisės aktus bei užtikrinti, kad jie bus įgyvendinami, tie dabartiniai teisės aktai. Ačiū kolegiai Gardinį. Chris Davis dabar šešėlis pranešėjas kalbės. Ačiū pirmininkė. Tie, kas dalyvavo vakar seminare su Kinijos atstovais, pastebėjo, kad buvo pasiekta pažangos dėl Kinijos dalyvavimo ETS sistemoje. Taip pat buvo kalbama apie stebėsenos informavimo sistemą. Tas e, kelias yra labai svarbus, kadangi šis klausimas yra svarbus ir taptautiniu mastu, kadangi yra siekiame sumažinti šilumos, e, šildomio efektą sukinčių dujų išmetimus apskritai. Yra prisimti tarptautiniai įsipareigojimai, reikia laikytis ES teisės aktų, mes turime juos įgalioti iš e, Buvo pateikta maždaug 150 pakeitimų e, komisijos pasiūlymui siekiant, kad būtų atsižvelgta į nacionalinių lygių egzistuojančias problemas, tačiau visi šie pakeitimai arba daug iš jų padės geriau prisitaikyti prie pagrindinių reikalavimų stebėsenos ir ataskaitų teikimo srityje ir galbūt net nesumažins kaštų. Todėl mes čia turime galbūt per didelių e, lūkesčių, kai kurie pakeitimai yra tokie, kurių aš galbūt ne visiškai suprantu, galbūt jie bus e, atsiimti Tačiau kaip ten bebūtų, aš norėčiau pakalbėti su pranešėju dėl kompromisinių pasiūlymų ir taip pat norėčiau išgirsti iš komisijos, kaip ji vertina šiuos pakeitimus. Nemanyčiau, kad reikėtų stengtis uždėti papildomą naštą, kuri šiuo metu yra visai nereikalinga. Taigi reikėtų apibendrinti visus pasiūlymus, visus egzistuojančius mechanizmus ir jeigu pasiūlymai pakeisti, ką nors padės pasiekti tikslą, tai bus, žinoma, naudinga, tačiau kita vertus nereikėtų uh, uh, kurti papildomos naštos uh, siekiant įgyvendinti šitą teisėkuros aktą. Olskok, SND frakcijos vardu. Ačiū. Aš kiek pavėlavau į posėdžio pradžią ir neišgirdau, apie ką buvo kalbama diskusijos pradžioje. Norėčiau pasakyti, kad mūsų socialdemokratų frakcija pasistengs ir toliau dirbti vadovaujantis komisijos pasiūlymu. Mes norėtume, kad šiame pasiūlyme atsispindėtų tas pasiūlymas dėl mūsų uh, pavyzdinio modelio. Tai reiškia, kad neturėtume siekti labai didelių tikslų, kadangi reikia siekti, kad pasiūlymui būtų pritarta ir kad sistema apskritai veiksmingai e, būtų įdėkta. Taigi mes norėtume taip pat e, ženklios pažangos, bet kita vertus puikiai suprantama, kad e, nagrinėjant tokį svarbų klausimą kaip šis, visi turės padaryti nuolaidų, kad būtų galima pasiekti visiems priimtino no rezultatų. Taigi tokios nuostatos laikės laikosi mūsų frakcija. Norėčiau suteikti žodį pranešėjui dar kartą, kad jis galėtų sureaguoti į pasisakymus. Arba komisija. Pranešėjau, atrodo, kad komisijos atstovų nėra. Vis dėlto yra komisijos atstovas. Atsiprašau, pirmininkė, aš e, laukiau vertimo. Äh, ich möchte der Kommission das, äh, das Wort jetzt geben. Taigi suteikiu žodį komisijai. Komisijos atstovas iš tikrųjų yra, matote, kad yra salėje. Ačiū, pirmininkė. Įvyko šioks toks nesusipratimas. Atsakydama į išsakytas pastabas, norėčiau išreikšti viltį, kad mūsų tikslai yra pakankamai ambicingi, turint omenyje dabartinius tarptautinius arba ES įsikūrimus su pienu. More... Mes turėtume vis dėlto žvelgti į šitą problemą pragmatiškai ir būti nuoseklus, kadangi valstybės narės ir tarptautiniu mastu ir ES lygių prisėmė įsipareigojimus pagal energetikos paketą, kuris buvo priimtas 2009 metais. Žinoma, aš išgirdau pakankamai daug kritikos ir uh, E, buvo išsakyta nuomonių dėl to, kad mūsų pasiūlymas yra per daug ambicingas, tačiau mes vis dėlto siekime subalansuoti tas nuostatas, kurios yra galiojančios dabar, reglamentuojančios stebėseną ir taip pat norėtume suvienyti visas sektorinės politikas, kurios, kurios padėtų uh, mums įgyveninti savo įsipareigojimus siekiant sumažinti šiltnamo efektą sukenčių liūčių dujų poveikį. Žinoma, mes nenorime e, suformuluoti plačiau siekiančių reikalavimų, tuo labiau, kad vyksta diskusijos ne tik tai dėl reglamento, dėl stebėsenos mechanizmo, bet ir dėl kitų dalykų. Mes tengiamės, kad būtų sklandžiai pereinama nuo stebėsinos sistemos e, pritaikymo ir jos išplėtimo į jūros e, erdvę. Ir labai svarbu, kad būtų e, užtikrintas technologijų įdėgymas valstybėse ir norėtume užtikrinti tą sąsają. Todėl šitas esminis teisės aktas mm, bus nu, nustos galioti ir mes pereisime sklandžiai prie kitos tinkamiausios sistemos. Todėl dabar iš anksto sunku užbėgti už akių diskusijai dėl mūsų darybų rezultatų ir galbūt reikėtų laukti atvirų diskusijų ateityje, o komisija būtent ir laikosi tos nuostatos, kurią paminėjo pasisakiusieji. Nereikėtų užsimoti per daug, bet neapsiriboti vien tik kukliais žingsniais. Čia mes kalbame apie stebėsinos ir informavimo veiklą kurią mes įsipareigojame vykdyti. Ir čia šiuo dokumentu mes norėtume pasiūlyti vieną sistemą, nuoseklę sistemą, kad būtų uh, užtikrintas uh, skaidrumas, kad nebūtų dubliuojama ir kad būtų mažinami kaštai, kad būtų užpildomos spragos ir kad būtų konkrečiai įvertinama, kurioje srityje galima įdėkti uh, geresnės sistemas, pasimokant iš praeities e, patirties. Taigi reikia pagerinti stebėsino sistemą apskritai ir taip pat e, ją laiku išplėsti į tuos sektorius, kuriuose tokia sistema dar nėra įdėkta. Taip pat reikėtų atsisakyti visko kūsos administracinės naštos ir papildomų išlaidų ten, kur jos yra nebūtinai reikalingos. Taigi, komisijos uždavinys kartu su valstybėmis narėmis užtikrinti, kad stebėsenos sistemos atitiktų tą gerąją sukauptą praktiką. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad kuo valstybės geriau įdėks savo sistemas, tuo mes geriau įvykdysime savo tarptautinius įsipareigojimus ir pateiksime e, išsames ataskaitas ir, žinoma, parodysime, kad ES ir toliau imasi lyderio vaidmens, kovojant su šiltnamo efekto sukeliančių dujų e, poveikiu. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, o pusiausvyrą reiškia, reikia būti pragmatiškiems, vykdyti savo įsipareigojimus, bet nedaugiau. Taigi reikia pragmatiškai veikti, e, kuriant šį reglamentą ir nustatant nuostatos tik tokio masto, kurios yra reikalingos, kurios padėtų e, pagerinti situaciją. Kiekviename sektoriuje kuriame numatėme mes atitinkamus e, centrus, reikėtų įdėkti šio reglamento nuostatas ir kartu nerizikuoti, kad mes neįgyvendinsime e, tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos prisimėme tarptautinėme lygmenyje. Ir kita vertus mes turime įvykdyti savo uždavinius kaip darybininkai tarptautiniu mastu. Čia yra ne tik tai reglamento pasiūlymas, bet kartu ir politinis teisėkūros aktas, kuris nulems visą mūsų kovos su klimatu to kaita politiką. Be to, kai kalbame apie metinės ataskaitas tarptautinių mestų, mes turėtume atsižvelgti į mūsų tarptautinius įsipareigojimus, taip pat, žinoma, atsižvelgti į papildomą administracinę naštą ir papildomus kaštus, tačiau mūsų pasiūlymas dėl kasmetinės informacijos teikimo ir e, stebėsenos pagristas tuo patirimu, kurį mes sukaupėme, kad rengdami informaciją tik tai vieneriems metams, mes e, įvykdysime jau dabar prisimtus įsipareigojimus. Be to, kalbant apie trečiąjį ETS e, e periodą, reikėtų atsižvelgti į tai, kad ten taip pat yra numatyta prievolė pateikti informaciją apie tikslų įgyvendinimą. Taigi mes turime stebėti pastangas, tas stebėjimas padės užtikrinti didesnį nuspėjamumą ir taip pat leis integruoti kaštus, kurie kiltų tuo atveju, jeigu tų pastangų, kurias įdėjo valstybės narės, pasir... būtų nepakankama. Taigi labai svarbu mažinti administracinę naštą, tačiau norint užtikrinti nuspėjimą, tas informacijos teikimas ir stebėsina, kas vieneri metai yra pats svarbiausias dalykas. Aš prašau dar kartą įsiskaityti į komisijos pasiūlymą ir pabandyti įsitikinti, kad einama tinkama linkme siekiant atsižvelgti į dabartinius reikalavimus, dabartinės prielaidas, reikalavimus, kurie egzistuoja ES ir taptutinių lygmenių. Give... Dėkoju. Dabar žodis e, pranešėjai. Dėkoju, dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams už e, jų indėlį, taip pat dėkoju komisijai. Turiu pasakyti, kad atsižvelgiant į diskusijas, aš pabandysiu apibendrinti, norėčiau pasakyti, kad visi sutinka, kad reikia būti pragmatiškiams. Visi, niekas tam neprieštarauja. Visi esame pragmatiškai nusiteikę. Man atrodo, kad dėl to tikrai niekas neprieštarauja. Ir tikrai mes nesiekiame e, nereikalingos naštos valstybėms narėms. Dėl to taip pat visi sutarė. Kila klausimas, ką reiškia nereikalinga našta. Ir čia yra skirtingos politinės nuomonės iš komisijos. Mm, komisija sako, kad jų pasiūlymas yra tobulas, nereikia nieko keisti tuo atžvilgiu. Aš suprantu, ką komisija nori pasakyti, tačiau nebūtinai ir parlamentas viską taip pat traktuos. Todėl, kai mes sakome, kad nereikia nereikalingos naštos, visi dėl to sutarėme, tačiau vis dėlto dar turi vykti politinė diskusija, ką reiškia ta nereikalinga našta. Ir kartais galbūt komisija užsimoja per plačiai, o kartais per mažai užsimoja. Bendrai tariant, visi pritarė, kad reikia pusiausviros, kad reikia uh, plačiai užsimoti, bet ir ne per daug, na, reikia rasti pusiausvirą. Taigi ir čia bendrai sutarėme, tačiau vėlgi yra skirtingų politinių nuomonių. Aš norėčiau akcentuoti vieną dalyką. Kai kalbame apie mažo CO2 kiekio strategijas, ar čia mes įgyvendiname naujus teisės aktus? Ne. Visiškai ne. Aš manau, kad jeigu mes rimtai žiūrėsime į mažo CO2 kiekio kelio gairias, kuriuoms mes pritarėme, patvirtinome, patvirtinome tuos tarpinius etapus, tai ir čia mes turime teikti informaciją, šitame kontekste turime teikti informaciją padedančią valstybėms narėms. Um, na, efektyviai ekonominė prasme įgyvendinti tai. Uh, pasiekti tos tarpinius etapus. Mes kaip parlamentas tam pritarėme, priemėme tą dokumentą, taryba taip pat, taryba taip pat yra gana didelė dauguma ir tai turėtų padėti mums pasiekti tą ekonominį efektyvumą. Pasinaudokime tuo e, dokumentu ir, ir e, tam, kad galėtume teikti tos duomenis. Tas pats galioja ir kalbant apie laivybą, ir apie kitas rytis. Taigi, mes e, žinome, kad komisijai reikės atitinkamų duomenų tam pasiūlymui. Ir jeigu šiuo dokumentu siekiama, kaip sako komisija, palengvinti naujų klimato kaitos priemonių įgyvendinimą, tai labai svarbu suvokti, kad mes būtent ir siekiame to palengvinimo, to palankių sąlygų sudarimo ir aš tiek. Ir noriu pasakyti, aš suprantu, kad komisija reikia daugiau informacijos ir kad šis dokumentas, šis teisės aktas turi padėti komisijai surinkti koordinuotus duomenis iš valstybių narių. Ir mes kaip parlamentas iš tikrųjų jums padėsime. Padėsime teikti tuos duomenis koordinuotai. Taigi visi sutarėme, kad nereikia nereikalingos naštos, kad reikia palengvinti darbą ir kad reikia teikti koordinuotus duomenis bei reikia e, pasitikėjimo tarptautiniu lygiu, nes e, turime, taikome ir tarptautinės strategijas, ir savo ma, e, mažo CO2 kiekio kelio gairias, todėl turime užtikrinti, kad duomenys bus teikiami koordinuotai, nereikia nereikalingos naštos, nereikia papildomų nereikalingų teisės aktų, tačiau tiesiog reikia užtikrinti, kad duomenys bus teikiami koordinuotai, kad vieni, padės, vieni kitiems padėsime ir žinoma, kartais Kai kuris atvejais reikės pakeisti komisijos pasiūlymą, bet tai yra parlamento privilegija, mes galime daryti tos pakeitimus ir, ir žinoma, ir su taryba įvyks diskusijos. Paskui dėkoju šešėliniams pranešėjams ir tikrai manau, kad blaiviai parengsime puikius kompromisinius pakeitimus. Dėkoju. Ačiū, Bas Aikaut. Procedūra yra įprasta komisijos pasiūlymo. Mes nepriimame aklai, parlamentas turi teisę siūlyti pakeitimus komisijos teikiamiems pasiūlymams, taigi procedūra yra visiškai normali tų pakeitimų teikimo. Ši priemonė bus labai svarbi taip pat ir dalyvaujant tarptautinėse dėrybose. Tai bus labai svarbus dėrybinis pagrindas. Galėtume atlikti palyginamąją duomenų analizę ir e, surinkti tikrai patikimus duomenis, kuriais e, nebūtų galima abejoti. Pranešimus labai svarbus. Aš tikiuosi, kad e, progresyvios ir pažangios Europos parlamento jėgos prisidės prie tinkamo šios priemonės parengimo. Gegužės 30 dieną balsuosime aplinkosaugos komitete dėl šio pranešimo dėvė komitetas balsavo vakar, įtrė komitetas gegužės 8 dieną balsuos ir galutinis balsavimas dėl šio pranešimo vyks dar iki vasaros atostogų Liepos mėnesį Strasbūro plenarinėje sesijoje. Visiems linkiu sėkmės rengiantis šiam balsavimui. Kitas darbo atvarkės punktas yra penktasis. Es vandens teisės aktų įgyvendinimas prieš nustatant būtiną bendrą požiūrį į Europos vandens problemas. Ir čia žodį suteikiame pranešėjui, specialistui šioje srityje Richardui Zeberiui, kolegoms Editai Strelą ir ponui Gerbrandį. Pirmasis kalbės Richardas Zeberis. Ačiū, ponio pirmininkė išklausęs baso Aihauto minčių, galiu apibendrinti, kad mes taip pat turime pagerinti komisijos pasiūlymą, ieškoti kompromisų, mažinti administracinę naštą, geriau kaupti turimus duomenys <clears throat> ir e, savo pranešimą rengdami taip pat e, žengsime šią linkmę. Turime daug bendrų sąlyčio taškų aplinkos komitete, galbūt dėl šios priežasties dabar e, persijungsiu į savo gimtą kalbą, aš noriu pasakyti, kad pagrindas diskusijoms tikrai yra geras. Ponas ir ponai, dabar kalbame apie vandens politiką, tai yra pranešimas savo iniciatyva, kurį nusprendė parengti aplinkos saugos komitetas Noriu pristatyti platesnį kontekstą susijusiu su e, vandens teisės aktais. Pirmiausia, 2000 metais e, buvo e, patvirtinta vandens pagrindų direktyva, kurioje numatoma, numatomi įvairūs privalomi veiksmai valstybėms narėms ir svarbiausias tikslas iki 2015 metų užtikrinti tinkamą visų Europos vandens telkinių ekologinę būklę. Tai yra tikras riboženklis, tiksliau buvo Europos teisėkuros procese, kadangi nebuvo kalbama apie atskirus vandens telkinius, tačiau apie visą vandens telkinių visumą ir buvo e, atsižvelgiant į skirtingą padėtį e, atskirose valstybėse narėse pasirinkta e, geros ekologinės ir cheminės būklės formuluotė. Cheminės būklės e, aspektus dar reikės e, išsameu aptarti, o kas yra tinkama ekologinė būklė, čia būtų galima taikyti platesnio masto apibrėžimą. Taip pat valstybės narės privalo atsižvelgti į tai, kad jų upės e, dažniausiai teka per kelias, e, kad upės ES teka per kelias valstybės, taigi reikia e, atsižvelgti į bendrą upių baseinų padėtį, nes 60 procentų visų upių baseinų Europoje susijęs su keliomis e, valstybėmis narėmis ir aš tikiuosi, kad mes taip pat sugebėsime tinkamai šias nuostatas įgyvendyti, nes e, jeigu apsiribosime tik tai siaurų nacionalinių mąstymų, nesugebėsime pasiekti užsibriežtų tikslų. 2012 turėtų būti e, pateikiami nauji pasiūlymai ir būtent jais remiantis komisija atliko atitinkamą vandens politikos peržiūrą ir iki šių metų pabaigos komisija pateiks atitinkamus pasiūlymus dėl vandens tvarkymo politikos vadinamąją blueprint strategiją, e, kurią reikės svarstyti bendrame strategijos Europa 2020 kontekste, svarstant e, pažangę, e, tvarę ir e, ekologinę ekonomikos augimo būklę. Ir kadangi turime galvoti apie tausų išteklių naudojimą, tai vanduo yra vienas iš svarbiausių mūsų turimų išteklių ir reikia naudoti tausiai. Todėl pranešimas, kurį rengiu Aš kartu su šešėliniais pranešėjais jame bus nustatomi Europos parlamento nuomonės svarbiausia tikslai. Jį bus įtraukiami mūsų lūkesčiai susiję su komisijos rengiama vandens strategija. Pat noriu padėkoti e, už e, jau dabar e, vykstančią ir komisijos vykdomą plataus masto konsultacinę veiklą, kadangi komisija demonstruoja norą E, užsitikrinti plataus masto kompromiso su visais suinteresuotais subjektais, kadangi e, vandens e, telkinių srityje tie kompromisai yra labai svarbus, nes tai yra vienas svarbiausių žmonių turimų išteklių savo pranešime, susitelkiau ties keliais svarbiais aspektais. Kaip jau turbūt pastebėjote, šioje srityje galioja daug teisės aktų, tik jų įgyvendinimas dar pakankamai šlubuoja, todėl ir e, komisijos atliktas patikrinimas parodė, kad e, teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse yra labai skirtingo lygio, pavyzdžiui, Švedijoje, kitose šalise e, yra labai gerai įgyvendinti teisės aktai susijęs su vandenvalos įrengimais, to tarpu Rumunijoje ir Bulgarijoje E, tik tai 60 procentų visų nuotekų e, yra valomos. Šios rytė reikėtų daryti didesnį spaudimą valstybėms narėms, primenant jų įsipareigojimus, e, geriau tvarkyti turimus vandens telkinius ir tą reikia padaryti prieš prisimant naujus įsipareigojimus. Antras aspektas susijęs su regioniniu lygmeniu su vandens transportavimu, ypač e, ilgais nuotoliais, todėl apsirūpinimas vandeniu priklauso nuo kritulių, nesu, nuo suvartojimo apimčių, nuo topografinių, geografinių ypatumų, todėl e, e, visuomet kalbėdami apie europinių lygmenių apie vandens politiką turime nepamiršti, kad e, vietos savivaldos institucijos regioninės struktūros gali atlikti konkrečius veiksmus užtikrinant apsirūpinimą vandeniu, o Europos lygmenių galima tik tai bendras gairias nustatyti, todėl labai svarbu čia remtis daugia pakopio daugia pakopės valdysenos požiūrių ir įtraukti įvykstančius procesus, taip pat regioninį lygmenį, nes būtent šiame lygmenyje vykdomos didžiausios investicijos į vandens struktūrą. Kalbant apie vandens išteklius, turime svarstydami kitus, kitų politikos ryčių klausimus visuomet įtraukti ir vandens politikos aspektus, nes e, dažnai kitose sritise priimami sprendimai e, nebūna naudingi vandens politikai. Čia galime kalbėti apie energijos gamybą, žemės ūkį, pramonę Visos šios sritis yra glaudžiai susijusios su vandens kaip išteklio naudojimu. Ir e, sprendimai priimami šiose sritise daro didelę įtaką vandens sektoriaus būklei. Reikia kalbėti apie ir pasitelkiant atitinkamus terminus, kurios naudoja Žemės ūkio komisijos narys. E, Žemės ūkio atsakingas komisijos narys Čiološas, e, kalbėdamas apie e, mūsų politikos žalinimą, tai čia turime kalbėti savo ruoštų mes apie savo politikos nudažymą mėlynesnė spalva. Aš tikiuosi, kad mūsų teikiami pasiūlymai bus patvirtinti, galbūt pateiksiu dar šiek tiek faktinės informacijos dėl mūsų šiuolaikinio gyvenimo būdo. Vis daugiau vandens išteklių sunaudojama, nors statistiškai vertinant Europoje mes naudojamės tik tai 13 procentų turimų vandens išteklių. Savivaldos regioninėme lygmenyje mes tačiau peržengėme tam tikras ribas, nors bendrame kontekste ir suvartojame tik tai 13 procentų turimų vandens išteklių. Reikia paminėti vandens naudojimą energijos gamybai, taip pat vandens naudojimą žemės ūkėje, ypač biodegalus gaminant sunaudojama šiuo metu labai daug vandens auginant biodegalų žaliavą Taip pat nepamirškime, kad nėra nei vienos energijos gavybos formos, galbūt išskyrus saulės ar vėjo energiją, kuriai nebūtų reikalingas vanduo. Brandalinė energetika vanduo reikalingas mm, reaktoriams šaldyti ir šią srityje labai daug vandens sunaudojama ir e, vandens e, kokybė prieš panaudojimą šaldymų e, įrangos ir po jo tikrai nėra vienoda. To reikia nepamiršti, kadangi nepaisant to, kad turime veikiančią vandens informavimo sistemą, kurią valdo Europos aplinkosaugos agentūra, esanti Kopenhagoje, e, negalime apskaičiuoti <clears throat> vandens debito E, tiksliai ir šioje srityje reikėtų dar imtis, dar dėti papildomas pastangas, turėtume tausiau naudoti turimus vandens išteklius ir čia reikia kokybinius aspektus derinti su kiekybiniais, tačiau norėtume pasiūsti komisijai aišku įspėjimąjį signalą, ar pas parlamentas nepritars e, bandymams e, užtušuoti turima, esamas problemas, kažką paslėpti, nes buvarnė žiniasklaida jau yra paskelbusi informaciją <clears throat> apie tai, kad nėra prasmės vienoje srityje per daug reguliuoti vandens suvartojimą, tuo tarpu kitose srityse nereguliuoti <clears throat> nieko, pavyzdžiui, vandens suvartojimą namų ūkiuose, prausiantis po dušu. Manau, kad tiek pramonėje, tiek žemės ūkėje, kalbant apie drekinimo sistemose naudojamus vandens išteklius, reikia nepamiršti, kad ten taip pat yra suvartojami dideli kiekiai vandens, tačiau neturėtume pasiklysti detalėse ir tokio pobūdžio reglamentuojantiems teisės aktams mes pasipriešintume. Taip pat reikia mm, mąstyti apie tai, kaip būtų galima e, geriau vykdyti antriniai panaudoto vandens e, panaudojimą, e, pavyzdžiui, galima naudoti namų ūkiuose, tualetuose ir, ir panašiai. reikėtų geriau pasinaudoti teikiamais e, vandens pagrindų direktyvos e, privalumais, e, pagalvoti apie tai, kaip veiksmingiau būtų galima naudoti turimus vandens išteklius, kaip užtikrinti geresnę galimybę apsirūpinti vandeniu, kad nepadidėtų taip pat vandens kaina namų ūkiams. Taip pat e, nėra pakankamai sukaupta duomenų Europoje apie tai, kaip e, turėtų būti gyvendinamas devintasis vandens pagrindų direktyvos straipsnis, jo nuostatos, ten kalbama apie didelius vandens vartotojus. Čia mes turėtume Europos lygmenių pamastyti, kaip geriau pasinaudoti regioninių fondų turimomis lėšomis, nes tokios šalis kaip Rumunija turi pakankamai daug investuoti į vandens infrastruktūrą, tuo tarpu šios šalis neįsisavina milijardinių ES fondų lėšų, todėl komisijos nariai Hanas ir Potočnikas turėtų susėsti prie vieno stalo ir pasvarstyti, kaip galėtume padėti valstybėms narėms geriau įsisavinti ES lėšas, vien kritikuoti nepakanka, reikėtų ieškoti bendrų sprendimų, kaip pagerinti padėtį. Čia reiktų bandyti vienu šūviu du zuikius nušauti. Taip pat E, e, pone pirmininkė, noriu pasakyti, kad tikrai labai džiaugčiausi, jeigu galėtume toliau bendradarbiauti šio klausimu su kitomis frakcijomis, su jų nariais, kadangi mano dabar teikiamas pasiūlymas yra tik tai pagrindas diskusijai ir nekantriai laukiu kolegų pastabų ir pasiūlymų. Ačiū uždėmesi. Ačiū Richardui Zebert už šitą pristatymą. Tai yra labai sudėtinga ir svarbi tema visai ES. Matau, kad daug kolegų prašo žodžių. Norėčiau suteikti žodį šešėliniai pranešiai iš SND frakcijos. Ar Richard Ziban? Dėkoju. Dėkoju. Už Dėkoju Jums už atliktą darbą. Manau, kad tikrai galėsime rasti puikų teigiamą kompromisą. Vandens trūkumas ir sausros tikrai nėra problema atsiradusi šiandien. Ta problema jau egzistuoja seniai, ji vis didėja. Ir tos teritorijos, kurias paveikia sausros padidėjo 20 procentų nuo 76 iki 2006 metų. Sausros, išlaidos dėl sausros per 30 metų e, pasiekė apie 3 milijardus eurų. 2013 metų sausra paveikė daugiau nei 100 milijonų žmonių, tai yra Europos, trešdalis Europos Sąjungos gyventojų ir kainavo 8,7 e, milijardų eurų Europos lygių. Vandens trūkumas nėra vien pietų Europos šalių problema. Tai yra ir e, centrinės Europos bei šiaurės Europos šalių problema ir situacija dar prastėja dėl klimato kaitos ir iš tikrųjų kelia grėsmę tam tikriems ekonomikos sektoriams, tokiems kaip energetika ar žemės ūkis. Kalbant apie energetikos e, sritį, tai ji yra viena iš daugiausiai vandens sunaudojančių Europoje, žemės ūkio srityje. Taip pat labai daug sunaudojama vandens, ypač pietų Europoje. Kadangi klimato kaita daro didžiulį poveikį, e, veikia būtent tai, kiek kritulių iš, iškrenta. Ir tai yra susiję ne vien su vandens e, kiekiu, bet ir su kokybe. Mano šalyje, Portugalijoje, vasario pabaigoje 68 procentai visos teritorijos buvo paveikta sausros. Todėl reikia nuseklios politikos, kuria būtų pristaikoma prie klimato kaitos padarinių. ES politika vandens rytyje turi būti skirta e, siekiant sutaupyti, siekiant veiksmingai panaudoti išteklius. Ir reikia nuostatų ES galinčių leisti sutaupyti vandenį. Apie 50 procentų vandens e, Europoje yra tiesiog išvaistoma. Uh, ypač kai kuriuose valstybėse narėse, kurios neefektyviai naudoja vandenį. Todėl tikrai reikia pasiūlymų, kuriuos e, teikia pranešėjas, tai yra turiuomenį vandens e, antrinį panaudojimą. Ir e, žinoma, tas efektyvus panaudojimas yra didelis iššūkis, tam reikia ir didelių išteklių, todėl reikia skatinti valstybės narės pasinaudoti struktūriniais fondais, kad galėtų atnaujinti, modernizuoti e, esamas technologijas ir infrastruktūras. Negalime tikėtis e, sutaupimo kultūros vien piliečių iniciatyva, reikia skatinti tam tikras informavimo kompanijas. Vanduo yra viešoji gerybė, bet e, jo trūksta, todėl reikia užtikrinti, kad visi turėtų prieigą prie vandens, kad visi gal, turėtų jo pakankamai ir reikia kovoti su vandens e, švaistimu. Pateikėme pakeitimų, ypač dėl e, sąnaudų atgavimo, išleistų pinigų atgavimo. Kalbant apie EBPO, reikėtų prisiminti EBPO e, veiksmų šitoje srityje. Turiu omeny tą išlaidų atgavimą ir taip pat Junktinių tautų generalinėje asamblėje 2010 metais buvo kalbama apie šios klausimus. Ačiū. Iš tikrųjų, vanduo yra viena iš pagrindinių mūsų vertybių. Klausimas labai svarbus, todėl pasisakančiųjų labai daug. Dabar žodis Korindepa. Aš sveikinu Jūs atvykus į mūsų komitetą po labai nuožmos rinkiminės kovos. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu kolegos Gerbrandžio vardu. Alde frakcijos vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Zeberiui savo frakcijos vardu už kokybiškai atliktą darbą rengiant pranešimą. Buvo paminėta vandens svarba žemės ūkio pramoniai, transportui, turizmui, taip pat mūsų piliečių sveikatai. Vandens problemos daugiausiai susijusios su jo kiekiu, kiekio sunaudojimu. Alde frakcija pritarė pana Zeberio pranešimui, Mes tačiau manome, kad e, reikia e, laukti komisijos būsimų pasiūlymų dėl tausos vandens naudojimų, kurie turėtų būti pateikti lapkričio mėnesį. Iki 2015 metų svarstydami strategiją turime atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausiai, e, turime veiksmingai įgyveninti ES vandens politiką, taip pat koordinuoti šią politiką su kitomis politikos sritimis, ypač su žemės ūkio politika. Pono Zebrio pranešime šie aspektai minimi, tačiau juos reikėtų išplėtoti labiau. Kolega minėjo, kad šiandien Europoje išvaistoma 40 procentų vandens išteklių, taigi galima čia padėti ženkliai pagerinti. Technologinė pažanga vien e, leistų 40 procentų sumažinti vandens išteklių naudojimą. Žemės ūkis ir pramonė labai daug vandens suvartoja maždaug 90 procentų turimų vandens išteklių. Ponas e, Gerbrandis siūlo šiose sektoriuose tausiau naudoti vandenį. Žemės ūkio sektorius yra didžiausias vandens vartotojas, todėl e, vandens kaina turėtų būti e, nustatoma pagal principą teršėjas moka, taip kaip siūlo ponas Zėberis. Taip pat ponas Gerbrandi norėtų pabrėžti, kad gyvename labai svarbiu metu. Rio plus 20 konferencija, e, bent jau mes tikimės, ES teiks galimybę imtis lyderės vaidmens, nustatant e, pasauliniu mastu e, vandens, tausaus vandens vartojimo tikslus. Tokiu būdu galėsime nustatyti aiškius politinius prioritetus, taupyti viešos sektoriaus lėšas, mažinti vandens vartojimą švaistimą ir e, užtikrinti e, vandens vartojimo saugumą bei saugumą apsirūpinant vandenį. Pirmininkas, ačiū ponė Lepaš, Ineso Jalas Ender dabar. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegai Zeiber už šį puikų konstruktyvų pranešimą. Iš esmės, galbūt reikėtų pakalbėti ir apie vandens trūkumą. Nėra konkrečios direktyvos šiuo klausimu. Mes susidurime ir su potviniais, ir su kita problema, būtent su vandens išteklių trūkumu. Todėl reikėtų turėti tam tikrus teisinius pagrindus, kurie leistų kovoti su vandens nepritekliu. Svarbiausias, svarbiausi elementai šioje direktyvoje yra suformuluoti, tačiau vis dėlto, galvojant apie įgyvendinimą, vis dėlto pasigendu tarp tikrų nuostatų tais atvejais, jeigu būtų nesilaikoma įsipareigojimu. Todėl reikėtų ES lygmenių, lygmenių galvoti apie geresnį teisės aktų įgyvendinimą. Iš tikrųjų, dažnai pri, nepakanka uh, vandens išteklių, žemės ūkio veiklai, skatinti, taip pat e, dažnai trūksta vandens ir kitose srityse, tačiau kita vertus e, patirtis rodo, kad esant e, valiai vietos bendruomenės gali priimti įvairių sprendimų, netgi ir antrą kartą panaudojant namų ūkio vandenį, panaudotą vandenį. Taigi šitas e, mėlynojo pėtsako kriterijus, žinoma, yra labai e, svarbus. Ypač reikėtų galvoti ir apie vandens antrinį panaudojimą, be to išplėtotų teritorijų vienas procentas pajamų turėtų būti skiriama naujoms technologijoms. Galbūt tą nuostatą reikėtų formuluoti kiek konkrečiau. Čia parlamente yra dažnai manoma, kad kad vanduo tekantis iš upės į jūrą tiesiog yra švaistomas. Aš manyčiau, kad čia reikėtų įsigilinti į situaciją ir nedaryti tokių e, teiginių. Be to reikėtų numatyti paramos galimybę valstybėms, kurioms tokia parama yra reikalinga. Čia buvo paminėta Rumunija. Kai kalbame apie žaliasias darbo vietas, tai turėtume e, pamastyti, kokią koks potencialas glūdi būtent šioje srityje. Žinoma, veiksmingas vandens išteklių panaudojimas taip pat teisingai atspindimas šiame pranešime, kaip ten bebū, reikėtų suformuoluoti labai aiškias nuostatas tiems, kurie priima politinius sprendimus, kad būtų priimti tinkami sprendimai ir kad būtų sukurtas papildomos aukštos kokybės darbo vietos. Dabar žodis kolegiai Berilie, po to kolegai Kolos. Tai yra bendra pranešėjai. Siūlau kolegoms šiek tiek pasispausti ir kalbėti kuo trumpiau, kadangi laikas labai greitai bėga. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pritarti kolegoms padėkodama pagrindiniam pranešėjui Richardui Zeberiui už puikiai parengtą pagrindą diskusijoms, nes diskusijos turės vykti, to, to turbūt niekas, e, tai turbūt nieko nestebina. Noriu padėkoti už tai, kad e, e, jūs laikotės principo teršėjas moka. Šiuo atveju būtų vartotojas moka tas principas. Taip jį būtų galima pakeisti taip pat e, buveinių e, direktyva, paukščių buveinių direktyva ir jos susijimas su e, šio pranešimu yra labai svarbus, bei konferencija Rio plus 20 bus tinkamas forumas siekiant pristatyti pasaulio ES pasiūlymus vandens pagrindų direktyvoje e, apibrėžtą pilietinės visuomenės e, įtraukimo principą į tausesnį vandens naudojimą būtina plėtoti. Ir vienas iš aspektų, kur, kuris minimas pranešime remiantis penkiomis svarbiausiomis direktyvomis, parodo, kad didžiausia problema šiuo metu yra susijusių su nepakankama politinė valia įgyvendinti galiojančius teisės aktus, todėl reikia galvoti, e, kokias rekomendacijas galėtume pateikti ES lygmenių, kad tie teisės aktai taptų įgyvendinti. Jūs kalbėjote apie skirtingus sektorius, žemės ūkį, pramonę, energetiką. Reikėtų patikslinti mūsų pasiūlymus tam, kad visos valstybės narės galėtų imtis tinkamų priemonių mes pateiksime atitinkamus pakeitimus Europos Sąjungos žaliųjų vardu. Reikėtų šių nuostatų įgyvendinimo galutinį terminą nustatyti 2015, o ne 2020 metais, taip pat patikslinti, kad e, iki 2027 numatytos išimtis netaptų taisykle. E, reikia aiškiau pabrėžti, kad e, vanduo yra bendras žmonijos turtas, todėl e, vandens išteklius reikėtų tvarkyti ir reglamentuoti viešajam sektoriu ir neperduoti vandens išteklių valdymo į privačias rankas pat e, reikia daugiau dėmesio skirti <clears throat> akvakultūros apsaugai. Jūs minėjote vartotojus, vartojančius didelius vandens kiekius, e, išskirdami taip pat e, <clears throat> naujus energetikos sektorius, pavyzdžiui, skalūnų dujų gavybą kurioje taip pat būtų naudojama labai daug vandens, galbūt kalbant apie žemės ūkį, reikėtų patikslinti savokas susijusias su nitratų ir pesticidų vartojimu, nustatant atitinkamus e, apribojimus bei e, svarstant e, anksčiau minėtus sektorius reikėtų daugiau dėmesio skirti su jais e, susijusiems vandens politikos klausimams, integruoti vandens politiką į šiuose sektoriuose priimus sprendimus. Taip pat turime nepamiršti dirbožėmio apsaugos pagrindų direktyvos, e, kurios nuostatas įgyvendinami taip pat galėtume tausiau naudoti vandens išteklius. Tokie būtų žaliųjų teikiami pasiūlymai. Aš tikiuosi, kad artimiausiamis dienomis ir savaitėmis galėsime juos bendrai apsvarstyti ir tai bus geras pagrindas, geras atspirties taškas mūsų bendram darbui, siekiant tiek kokybinių, tiek kiekybinių požiūrių e, užtikrinti, kad per artimiausius metus dešimtmečius vandens Europoje pakaks. Ačiū dabar kalbės šešėlinis pranešėjas, ponas Kelas, žodžiu vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiamos kolegijais, gerbiami kolegos. Šiuo pranešimu mes norėtume pasiekti, kad prieimus direktyvą būtų užtikrintas tvarus vandens išteklių naudojimas tačiau dar išlieka labai daug iššūkių valstybėse narėse ir regioninių lygmenių turiuomenyje vandens kiekybę ir kokybę bei vandens išteklių tvarkymą. Vandens direktyva buvo ir išlieka svarbi ekologinė inovacija vandens tvarkymo ir naudojimo srityje. Tačiau įgyvendinant šią direktyvą išlieka pakankamai daug e, problemų, nepakanka sąsojų su kitomis direktyvomis, kai kurios priemonės atidedamos iki 2027 metų. Tai tampa valstybėse narėse bloga praktika. Be to, e, lūkesčiai siejami su vandens tvarkymu, E, yra susiję labai daug neišnaudotų, neįgyvendintų lūkesčių. Taigi valstybės narės neturėtų turėti daugiau galimybių atidėlioti vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo uh, nuostatas. Taigi iki 2015 metų reikia įgyvendinti visus reikalavimus, o netidėlioti jų iki 2027 ar 50 metų, taip kaip pagėdaujama kartais. Taigi, kai bus atsižvelgiama į vandens poreikį, kai bus atsižvelgiama į kaštus, tada bus galima įgyvendinti ir visas direktyvos suformuotas nuostatas. Reikia galvoti ir apie miestų poreikį vandeniui miestuose, pramonės įmonėse, regionuose. Todėl labai svarbu pradėti įgyvendinti veiksmingą vandens išteklių naudojimo ir tvarkymo politiką. Norėčiau atkreipti dėmesį ir į tai, kad šis pranešimas yra geras pagrindas tolesnė diskusijai, tačiau jame yra ir tam tikrų trūkumų. Nėra atsižvelgiama į tam tikrus vandens pagrindų direktyvos aspektus. Pavyzdžiui, čia yra kalbama apie vandens e, išteklių tvarkymą vandens baseinuose Tačiau čia reikėtų kalbėti apie bendro mąstymą, vandens išteklių naudojimą, vandens bas, e, telkiniuose. Kadangi vanduo yra reikalingas ne tik tai pramoniai, jis, reikaling, jis e, e, reikalingas ir išsaugojant ekologinę sistemą. Todėl reikėtų uh, ne tik tai stebėti vandens kokybę, ne, ne tik tai pagal tam tikrus taršos kriterijus, bet ir atsižvelgiant ir į ekologinę sistemą apskritai. Šiame pranešime labai svarbu išryškinti regioninių E, e, struktūrų atsakomybę, kad būtų įgyvendinamos numatytos sistemos, kad būtų įkurtos atitinkamos tarybos ir kad visos suinteresuotos šalis visuomenė taip pat dalyvautų primant sprendimus. Todėl mes neturėtume galvoti apie 2015 metus, ne apie 2027-uosius atsiprašau, bet ko gero apie 2015-uosius. Kitaip pasiūsime valstybėms narėms klaidingą žinę, kad direktyvos nuostatas galima įgyvendinti daug vėliau. Kita vertus, akivaizdu, kad vandens telkinių tvarkyme reikia numatyti tam tikrus hierarchinius tikslus, reikia siekti taupyti, mažiau švaistyti vandenį ir taip pat reikėtų galvoti apie bendrą lietaus vandens tvarkymą ir panaudojimą. Tam yra reikalingos inovacijos, jos būtent ir reikalingos taupimo laikais, kadangi būtent čia slypi didžiulis vystimo ir inovacijų potencialas. Čia galima sukurti daug papildomų darbo vietų, geriau išnaudoti turimas sumas, tam reikalingos atitinkamos priemonės, kuris leistų tinkamai įgyvendinti vandens pagrindų direktyvą E, valstybėse narėse atsižvelgiant į nacionalinius ypatumus ir regionų specifiką. Ekonominės priemonės nebuvo tinkamai įgyvendintos ir todėl kol kas pasigendama plačios strategijos. Man atrodo labai svarbu ir toliau reikalauti, kad vanduo įgautų labai platų vis apimti svorį. Dėkuoju pranešėjams, jie jau pasisakė, o dabar aš norėčiau supažindinti su kalbėtojų sąrašu, pasakysiu, ką į jį įtraukiau ir norėčiau pasakyti, kad siūlysiu kalbėti tik tai dvi minutės, kadangi uh, susi... turėsime aptarti ir dar vieną klausimą, kuris tiesiogiai susijęs su vandens ištekliais, tai yra skalūnų dujų klausimą. And... Taigi tokia tvarka suteiksiu žodį. Atrodo, kad visus įtraukiau, kas pagėdavo kalbėti, todėl prašau dvi minutės Antonesku. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pritarti kolegoms, kurie džiaugiasi kolegos Zeiber pranešimu ir jo pasiūlymais. Jis suformulavo pačius svarbiausius aspektus, kurie labai svarbus Europos vandens tvarko, tvarkymo politikoje. Taip pat pranešime yra pateiktos rekomendacijos, kurios turėtų atsispindėti planuose, kuriuos, kuriais bus siekiama išsaugoti ES vandens išteklius. Visų pirma, reikia sutelkti dėmesį į e, vandens politikos pagrindų nuostatų įgyvendinimą. Šiandien buvo paminėti labai svarbus aspektai, Jie buvo dar kartą išryškinti ir šešėlinių pranešėjų pasisakymuose. Būtent komisija turėtų imtis įvairiausių priemonių, jeigu yra e, neįvykdomi įsipareigojimai arba pažeidžiami teisėkūros aktai vandens srityje. Labai svarbu gerinti vandens išteklių infrastruktūrą. Be to norėčiau pasakyti, kad jau mūsų šalyje imtasi konkrečių priemonių, ypač mūsų, mano regione yra investuojama labai daug lėšų iš struktūrinių fondų ir tos lėšos yra e, naudojamos vandens tvarkymo įmonių, kurios leidžia vykdyti melioracijos darbus ir įgyveninti kitą veiklą. Aš pritariu pranešėjui, kuris teigia, kad su vandeniu susiję aspektai turėtų atsispindėti visuose ES politikos dokumentuose ir srityse ir būtina užtikrinti, kad būtų veiksmingai naudojami vandens ištekliai ir kad būtų uh, tinkamai ir išsamei informuojama visuomenė. Dabar žodis Flor, Florence, po to Prodi. Ačiū pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi šių diskusijų, kadangi priimant vandens pagrindų direktyvą aš dalyvau ir pirmajame ir antrajame projekto svarstymuose. Norėčiau pasidžiaugti kolegos Zeibart darbu Tačiau kartu norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad visi pasisakymai, kurie šiandien nuskambėjo, man pasirodė pažįstami iš to laiko prieš 15-17 metų. Jeigu dar kartą pažvelgsime į savo šalis, aš nekalbu apie Rumuniją ir Bulgariją, pakalbėkime tiesiog apie mano kaiminės valstybės tarp Maso ir Reino upių. Tai, ką mes ten įgyvendinome, tiesiog e, liūdina. Žinoma, einama tinkama kryptinė e, prie e, žemutinio Reino yra kelios valstybės. Ir čia galima pamatyti, kiek klyjų medžio drožio plokščių gamykloje yra naudojama. Niderlanduose pagal šios valstybės įstatymus yra numatyta šitas tos klyjus iš uh, Žemutinio Reino teritorijos vežti valymui į Prancūziją. Mes turime labai gerai įsigilinti į kolegos pasisakymą būtent, kad mes įgyvendinami vandaus, vandens direktyvos nuostatas esame tokie liberalūs, tuo tarpu, kai kitos valstybės imasi prūsiško griežtumo, o kiti tiesiog labai atsainiai žiūri į tas, tuos reikalavimus. Šiandien aš jau nereikalaučiau pačių griežčiausių reikalavimų, bet reikalaučiau, kad bent minimalus būtų įgyvendinti. Todėl Džiaugiuosi, kad Richardas paminėjo žemės ūkio politiką. Tačiau jam atsakydamas norėčiau pasakyti, kad visiems turėtų būti taikomi vienodi reikalavimai. Sakykime, jeigu Niderlanduose yra naudojami tokie pesticidai ir e, augalų apsaugos medžiagos, kurios Vokietijoje seniai yra uždrautos, tai čia mes susidarime su skirtinga situacija. Kalbant apie pesticidų e, direktyvą, tai reikėtų pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse ji net nebuvo bandyta įveikti ir pesticidai dažnai yra sutinkami vandenyje. Taigi tokią praktiką reikia seniai baigti. Aš norėčiau patikslinti, kad liberalumas nereiškia, kad ES direktyvos turi būti neįgyvendinamos mes galėtume pakalbėti apie liberalum, liberales idėjas kitą kartą. Kolegė Klas. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju kolegams už atliktą darbą. Deja, aš šį rytą negirdėjau, kad būtų paminėti vandens e, sluoksniai, gruntiniai sluoksniai, pažeminiai sluoksniai tiksliau. Tai yra tikrai svarbus e, e, vandens šaltinis ir tai taip pat gali padėti užkirsti kelią jūros lygio kilimui dėl e, ledyno tirpimo. Todėl vandens susilaikimas tose požeminėse sluoksniuose irgi gali būti laikomas tam tikru vandens išteklių rezervu. Kalbant apie miesto teritorijas. Ten vanduo negali patekti gilesnius sluoksnius, todėl reikia e, specialios politikos miestų teritorijoms, būtent tų požeminių vandens sluoksnių atžvilgių, kad būtų galima ir ten užtikrinti tuos rezervus, požeminius rezervus. Priminsiu, kad yra dabar jau atitinkamų technologijų, labai modernių technologijų. kuriomis galima atskirti tą pilkąjį, juodąjį vandenį nuo lietaus vandens, tai yra irgi labai svarbus dalykas, kad galima atskirti tą vandenį nes e, taip galima atgauti daug vandens. Ir e, taip pat, žinoma, reikia paminėti, kad e, vanduo gali būti išvalytas iki tam tikros ribos, bet galima pasinaudoti tomis kitomis technologijomis. Na ir dar dėl klimato kaitos ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių. Mes turime stengtis kuo ilgiau išlaikyti vandens išteklius, kad būtų galima vėl pripildyti tuos požeminius sluoksnius ir išvengti dirvos erozijos. Tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu yra valyti užterštus dirbožemius, nes ir jie gali savo ruoštų už, um, užteršti požeminius vandens sluoksnius. Todėl man atrodo, kad e, tikrai reikėtų pamastyti apie tokius dalykus. Kolegė Klas dabar, po to kolegė Raimers gali jau pasiruošti. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju Richardui Zeberiui už parinktą pranešimą. Ir, ir e, tikrai jo struktūra yra labai puikiai parinkta. Karlhans Florens ką tik pabrėžia, kad e, vandens, vandentvarkos klausimai mums e, rūpi jau ilgiau nei dešimt metų. Buvo priimta vandens pagrindų direktyva, tai yra tikras riboženklis vykstančiuose procesuose ir šis pranešimas savo iniciatyva yra dar vienas svarbus žingsnis šią linkme. Daug yra kalbama apie su vandens trūkumu susijusias problemas, padėtis Europoje yra skirtinga, todėl, ponė Zeberi, reikia diferencijuotą požiūrį pasirinkti, mes negalime Suomijoje arba Danijoje taikyti tų pačių taisyklių susijusių su vandens taupimu kaip kitose ES vietose. Aišku, kalbant apie vandens valymą, čia būtų galima išskirti dar kitas problemas, taigi pageidaučiau, kad būtų pasirinktas diferencijuotas požiūris į vandentvarką. Pane Lepaš, kalbėdama apie žemės ūkį, minėjo, kad tai yra didžiausias vandens vartotojas. Tai tiesa, tačiau žemės ūkiui tenka ir didžiausia atsakomybė už e, švarų vandenį. Aš savo laiku e, buvau pranešėję vandens pagrindų direktyvos e, tema ir e, savo pranešime e, minėjau, kad žemės ūkiai atitenka svarbus vaidmuo e, valant gruntinius vandenis ir tikrai nemanau, kolegos, kad galėsime visą dirbožėmį išvalyti, tačiau čia reikia atsargumo principų vadovautis Taigi reikia stengtis neteršti. Matau, kad mano dvi minutės jau baigėsi. Dar kartą noriu pacituoti Richardą Zėberį. Jis teigia, kad būtina atsižvelgti į vandens politikos aspektus kitose politikos sritise. Tai yra labai svarbu. Karlans Florence kalbėjo apie e, skirtingas procedūras. E, kurios yra pasirinkamos ir keičiamos, pavyzdžiui, dabar gyvenant pesticidų reglamentą ir direktyvą. Todėl dabar reikėtų pasvarstyti, į e, kokias e, direktyvas ir tai reglamentus būtina atsižvelgti rengiant šį pranešimą, siekiant užtikrinti vandens tinkamą tvarkymą. Na, kitas kalbėtojas, Peter Reimer. Aš taip pat norėčiau paminėti, kad e, diskusijų pagrindas yra tikrai įdomus. Reikia konstatuoti, kad padėtis valstybėse narėse yra skirtinga, kai kuriuose laikomasi konservatyvių pozicijų ir pokyčiai ateina labai negreitai. Tačiau puikiai žinome, kad vanduo tiek paviršyje, tiek e, žemės gelmėse teka per e, kelių valstybių teritorijas vienu metu paviršinius vandenis teršia ne tik žemės ūkis, tačiau taip pat ir mūsų e, gyvenamosios vietovės, e, savivaldos struktūros, būtina e, tinkamai paskirstyti naštą, neužkrauti per didelės naštos už vandens taršą ant žemės ūkio pečių. Negalime remtis principu arba teikti, kad tie, kurie daugiausiai vandens suvartoja, labiausiai ir teršia, vandens vartojimo paskirtis yra skirtinga. Namų ūkija vanduo teršiamas labiau nei žemės ūkija, kur vanduo naudojamas yra profiltruojamas dirbožėme pavyzdžiui, drekinant arba laistant augalus, Kalbant apie trašų naudojimą žemės ūkiją, tai šioje srityje per pastarosius metus buvo padaryta didelė pažanga, reikia pripažinti, reikia daugiau dėmesio skirti moksliniams tyrimams ir plėtrai naujoms, naujosiams technologijoms, nepamiršti horizontas 2020 programos, traukti ją su vandeniu susijusius aspektus, kadangi kuo modernesnės technologijas naudosime, tuo mažiau žalos patirsime, taip pat nereikia palikti visko e, <clears throat> rinkos e, valiai arba eigai, nes rinkoje, e, rinkos sąlygomis visi pirmiausiai žiūri savo naudos. Ačiū dabar Krista Fjurken. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu, daug kas buvo pasakyta. Pirmiausia, noriu padėkoti Richardui Zeberiui už puikiai atliktą darbą ir noriu pasakyti, kad labai džiaugiausi galėdama kartu su juo rengti e, tausaus vandens naudojimo rezoliuciją pasaulio vandens forume. Ši rezoliucija buvo įvertinta kaip viena iš e, rezoliucijų, viena iš plačiausių užmojų rezoliucijų, kadangi joje kalbama apie 1996 e, metų jungtinių tautų atitinkamą rezoliuciją, tiksliau 7 metų. Ir e, noriu pritarti Karlui Hansui jo pareištoms mintims e, būtina jų minėtus aspektus labiau išplėtoti šiame pranešime Prancūzijoje ir kitose ES narėse. Pastebima vis daugiau e, sausrų ir jų poveikis gyventojams vis didėjo, taip pat pramoniai, žemės ūkiui. Reikia atkreipti šių sektorių e, darbuotojų dėmesio iš šias problemas daugiau skirti dėmesio. Prieš kelias savaitės lankiausi Burkina Faso humanitarnės pagalbos projekto e, gyvenimo kontekste ir, ir tuo metu ne, neturėjome ten, kur gyvenome, nei vandens, nei elektros. Todėl turime nepamiršti ir trečiųjų šalių poreikio būtinybės apsirūpinti vandeniu taip pat ir šiose šalise. Kalbant apie šį pranešimą, jis yra išsamus, išbaigtas, visiškai atitinka mano požiūrį, aš tačiau pateiksiu kelis pakeitimus, pavyzdžiui, pakeitimą, kuriame siūlysiu įtraukti nuorodą į pasaulio vandens forumą, jame priimamus sprendimus, būtinybę skatinti skirų ekonomikos subjektų tarpusavio dialogą, pavyzdžiui, žemės ūkio ir pramonės, taip pat dialogą su piliečiais. Richardas Zeberis minėjo, kalbėdamas apie vandentvarkos problemas regioninė, savivaldos politikos lygmenį, tokias šalis kaip Prancūzija, Vokietija, Junktinė karalystė Italija, kurios negali finansuoti vandens infrastruktūros iš ES lėšų, E, jos turi vis tiek investuoti atitinkamas lėšas į apsirūpinimo vandeniu infrastruktūrą. E, manau, kad po 60, galbūt 70 metų tikrai turėsime pakeisti dabar visas turimas ir naudojamas technologijas. Tai būtent atkreipdėmėsi pranešime. Pirmkas, ačiū. Kolegai dabar kalbės kolegė Morkūnaitė, gali ruoštis kolegė Merkys. Aš taip pat prisidedu prie sveikinimo pranešėjui už tikrai gerai paruoštą pranešimą ir norėčiau paliesti du aspektus. Tai pirma labai sveikintinas dalykas dėl e, tekste minimo vis, visuomenės informavimo, visuomenės informavimo apie vandens išteklius, apie tausų vartojimą, apie problemas susijusias su vandens užterštumu. Tai yra tai, kad kelti tą ta E, problemos žinomumą tarp paprastų žmonių visuomenėje. Ir kitas dalykas, ką minėjo pranešėjas dėl struktūrinių lėšų įsisavinimo. Ir šitam kontekste norėčiau paminėti, jog ko gero tinkamas vandens išteklių naudojimas yra neatsiejamas nuo tinkamo e, nuotekų e, vandens valymo. Ir nuotekos tebėra vienas veiksnių, kuris visgi įtakoja nemažėjantį jūrų užterštumą. Ir visgi dėja reiktų pasakyti, kad nuotekų valymas kai kuriuose valstybėse nėra dar taip e, tinkamai įgyvendinamas. Ir ko gero pagrindinė to priežastis tai yra pakankamai lėtas gyvenamųjų vietovių prijungimas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. O kuomet išgyvename šitą tokį sunkų finansinį, e, ekonominį, e, finans, e, ekonomiškai sunkų laiką, tai mm, daugeliu individualių namų gyventojų turbūt yra ne, gana, gana sunku na, savomis lėšomis prisidėti prie to, kad prisijungti prie tų magistralinių uh, tinklų, kurie yra nuvesti, nutiesti e, valstybių e, narių, e, vyriausybių arba savivaldybių lėšomis. Tai galbūt būtų galima atsižvelgti diskusijose ir šitą klausimą, kaip surasti tokį finansinį administracinį palengvinimą, kad žmonėms palengvinti būtent tą prisijungimą jau prie nutestų magistralinių tinklų. Ačiū. Vielen Dank und dann spricht jetzt die Kollegin Judith Merkis. Kolegė Merkis. Ačiū pirmininkė, gerbimi kolegos. Dėkoju. Dėkoju už tokią išsame apžvalgą savo pranešime. Kolegai, tai yra taip pat susiję ir su e, cheminių medžiagų vandenyje pasiūlymu. Dėl to, kas sakė panas Florins, Niderlandai yra veikiami to, kas vyksta kitose šalyse. Niderlandai gauna e, vandenį iš Reino upės, tai yra viena iš labiausiai pramoni, pramonės paveiktų upių Europoje ir mus neramina vandens kokybė. Nes e, mes e, gauname vandenį iš Reino, kaip jau sakiau, ir mums tai yra ekonomiškai labai svarbu, kad mes ir kitos šalys įgyvendintų tinkamai vandens pagrindų direktyvą ir kad būtų gerai e, stebima atitiktis ir e, įgyvendinimas. Taip pat dar vienas dalykas, kurį jau minėjome, kad reikia daugiau paskatų e, kovoti su tarša šaltinio vietoje. Mes kalbame ne tik apie teršalus, bet ir apie fosfatus ir antibiotikus. Tačiau reikia tam tikros rinkos antros e, panaudotiems antibiotikams ir taip toliau. Reikia bendrai traktuoti, bendrai žiūrėti į fosfatus ir antibiotikus, kad būtų galima geriau kovoti su tarša šaltinio vietoje. Ir, ir manau, kad teisės aktai jau leidžia mums imtis tokių veiksmų. Na ir paskutinis komentaras. Man atrodo, kad nepakankamai dėmesio skiriame, kad reikėtų tyrimo, e, kuriame būtų išaiškinta, ką reikš, kokį poveikį turės tas perimas nuo biologinės įvairovės e, ekonomikos. Dėkoju. Dėkiu, dėkuoju kolegijai Merkis, visi, kas pagėdavo kalbėti, pasisakė. Aš taip pat norėčiau uh, atkreipti dėmesį į pranešėjo mintį, kad reikėjo reikėtų atsižvelgti į vandens vartotojų interesus ir kad reikėtų galvoti apie atsinaunančius energijos šaltinius. Taip pat e, reikėtų galvoti apie e, vėjo energijos pajungimą Aš manau, kad visa tai taip pat susiję su vandens bendraja politika taip pat ir ta dušo galvučių tema man jau atsibodo, kadangi mes mm, gauname tik tai tam tikrų e, nuorodų iš populistų. Aš nemanau, kad vanduo iš dušo, kabino, dušo kabinoje yra toksai e, tiek daug mm, e, naudojamas. auf den Bericht reagieren. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais euh, tout d'abord euh, féliciter les rapporteurs pour. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū padėkoti pranešėjai už gerai atliktą darbą. Komisija džiaugiasi taip pat jūsų pirmosios diskusijos šiandien vykstančios kokybę. Norėtume patikinti pranešėją ir jūs, ponė pirmininkė, bei visą komitetą, kad komisija neketina ES lygmenių nustatyti, kiek e, kiekviename namų ūkyje būtų galima sunaudoti per dieną vandens prausintis e, duše ar panašiai, tai tikrai e, būtų veikiau provokacinio pobūdžio klausimas, nepaisant to, aš tiksliau aš noriu priminti sutartyje įtvirtintus subsidiarumo ir pro, proporcingumo principus. Mm, Deja, sutartie taip pat numatyta, kad vandens politikos klausimus e, sprendžiant būtinas e, vienbalsis sprendimas. Šiuo metu jau tas sprendimas yra sudėtingai pasiekiamas, kai valstybių narių bus daugiau, bus tą padaryti dar sudėtingiau buvo kalbėta apie vandens trūkumą kai kuriuose ES regionuose, todėl pagrindų direktyvoje šiems aspektams skiriamas didelis dėmesys ir būtinybei išlaikyti atitinkamas, atitinkamus kritulių vandens kiekius valstybėse narėse Taigi turėtume labai apdairiai vertinti ir atsargiai šios e, kiekybinius su vandeniu susijusius aspektus. Šios dienos diskusijos galime daryti išvadą, kad e, parlamentas skiria pakankamai dėmesio tiek kokybiniams, tiek kiekybiniams vandens aspektams. Šių metų vasario mėnesį, tačiau taip pat ir 2003 metais Europoje vyko iki šiol neregėto masto sausra, todėl regioninių lygmenių kilo labai daug spręstinų problemų. Taip pat ir dėl ekonomikos krizės sumažėjo investicijų į infrastruktūrą apimtis 2004 metais komisija skiria 10 e, naujų valstybių narių 14 milijonų eurų infrastruktūrinėms investicijoms į vandenvalos įrenginius. Deja, šių investicijų apimtis negali būti išlaikomos dėl ekonomikos krizės, apie tai kalbėjo kai kurie komiteto nariai. Kalbant apie problemas, taip pat reikia nepamiršti energetikos politikos ir mūsų uh, E, apsirūpinimo energijos ištekliais poreikio bei jų sąsojų su e, vandentvarka. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir ypač e, vandens energiją, tikrai mes neturėtume besaikiai naudotis turimais upių vandens ištekliais kitais vandens telkiniais siekdami patenkinti energetikos poreikius. Reikia nepamiršti šioje srityje atitinkamą vaidmenį, kurį atlieka vietos e, savildos struktūros regioninės struktūros, e, kitų. Tiek būtų mano pastebėjimų, reikia pastebėti, kad ponas Zeberis tikrai yra ekspertas šioje srityje ir e, parengs labai aukštos kokybės e, pranešimą. Ta norėjau pasakyti pabaigą ir dėkoju už man suteiktą laiką. Dėkoju. Norėčiau suteikti dar kartą žodį pranešėjui Zeber, kad jis apibendrintų diskusiją, atsakytų į klausimus. Aš norėčiau padėkoti visoms kolegėms, visiems kolegoms už palankų mano pranešimo įvertinimą. Vis dėlto galėčiau pastebėti, kad visi pasiūlymai, pastebėjimai yra pagrysti ir žinoma, aš E, pabandysiu į juos atsižvelgti, tobulindamas savo pranešimą, tačiau reikia atsiminti, kad tai yra pranešimas savo iniciatyva ir mes negalime e, suformuoti daugiau negu 6 tūkstančių žodžių, o dabar jų jau ir taip yra 8 tūkstančiai, taigi norėčiau padėkoti kolegoms už puikias idėjas, pabandysiu jas įtraukti į savo pranešimą. Ir žinoma, nesupraskite manęs neteisingai, tai yra tik tai techninio pobūdžio problema, jeigu man nepavyktų į viską atsižvelgti. Atrodo kaip e, raudonas siūlas driekėsi šioje diskusijoje tema, siūlymas, kad vandens klausimai turi būti įtraukti į visas kitas politikos rytis. Iš tikrųjų, tas aspektas turėtų būti dar labiau išryškintas, ypač kai kalbame apie vandens kokybę. Buvo kalbėta apie pesticidus, gruntinį vandenį. Aš kolegoms galėčiau priminti, kad yra kita direktyva, kuria reglamentuojama vandens kokybė, o šiame pranešime galbūt vertėtų paminėti ir tą aspektą, tačiau dar kartą kartuoju, neturime pakankamai vietos. Taip pat teisingai buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad balsuojant balsų, dauguma, balsų santykis turėtų būti E, yra kitoks ir todėl valstybės narės gali laikytis kitos nuomonės, kai kalbama apie e, kiekybinius aspektus, todėl mes turime apsiriboti tik tai kokybės aspektais. Teisingai buvo paminėta ir klimato kaita. Aš to nepaminėjau savo pranešime, dėkoju už šią pastabą. Tai padarysiu vėliau. Norėčiau dar kartą patikinti, kad Europoje klimato pokyčiai yra ir bus pastebimi ir vandens cikluose. Taigi reikėtų peržiūrėti mūsų požiūrį į kritulius ir per artimuosius 20, 30, 40 metų, ko gero, mes negalėsime naudotis tai e, matematiniais e, prognozavimo modeliais, kurie yra prieinami šiandien. Žinoma, vandens e, pagrindų direktyvą galima įgyvendinti dar nuosekliau ateityje, tačiau dabar reikėtų sutelkti dėmesį į tos direktyvos įgyvendinimą, kadangi šioje srityje yra daug skirtumų valstybės narėse, tačiau kalbant apie įgyvendinimą, manyčiau, kad mes parlamentas turėtume atkreipti dėmesį į pagrindinius aspektus ir padėti komisijai e, siekti, kad valstybėse narėse būtų įgyvendintos visos pagrindinės nuostatos. Svarbu, kad komisija ir toliau imtųsi savo kaip pagalbos teikėjo vandens, kad būtų perkeliama ne tik tai geroji sukaupta praktika į kitas valstybės, bet ir kad būtų uh, E, numatytas finansavimas. Krizės akivaizdoje visos valstybės siekia taupyti, tačiau reikėtų rasti inovatyvių finansavimo šaltinių pavyzdžių, kai e, privačiosios lėšos gali atnešti ir papildomų įplaukų. Taigi nereikėtų diskusijos kirsti į viešąją ar E, privataus sektoriaus diskusija. Aš nemanau, kad šiame kontekste kas nors galėtų laikytis e, nuošalyje, neutraliai. Kiekviena valstybė laikosi subsidiarumo principą ir, žinoma, gali pasirinkti pati, tačiau kita vertus reikia užtikrinti, kad mūsų piliečiams būtų užtikrinta aukšta vandens kokybė ir tinkamą ir prieinamą kainą. Tai yra mūsų visų valstybių narių ir ES lygio siekinys. Aš nenorėčiau komentuoti atskiro pasisakymo, kai toliau tobulininsiu savo pranešimą, bandysiu atsižvelgti į pastabas, atsižvelgti į šešėlinių pranešėjų pastabas, tikiuosi jie ir toliau bendradarbiaus su manimi ir padės man pagerinti šį pranešimą. Norėčiau paprašyti vieno dalyko. Šiame pasaulyje mes negalime visko pakeisti iš karto ir negalima visų politikų įtraukti į šitą pranešimą savo iniciatyvą. Buvo pateikta labai įdomių pasiūlymų, dar kartą primenu, kad tai nėra ES aplinkosaugos politika vertinimas pranešimas, o pranešimas savo iniciatyva dėl vandens e, išteklių. Todėl mes turėsime apsiriboti tam tikrais svarbiausiais aspektais, kaip ten bebūtų. Dėkoju šią diskusiją, dėkoju komisijos atstovui ir laukiu jūsų pakeitimų siūlymų. Dėkoju Richardui Zeber. Dėkoju už nuveiktą darbą rengiant pranešimą, dėkoju už atsakymus pakeitimams pateikti data yra balandžio 27.12 valanda. Laiko nedaug, o gegužės mėnesį aplinkosaugos komitete bus balsuojama, tai bus gegužės 29-30 dienomis ir Liepos mėnesį plenarnėje sesijoje bus baigiamasis balsavimas. Tai buvo penktasis darbo tvarkės klausimas. Kitas darbo tvarkės klausimas taip pat yra tiesiogiai susijęs su vandeniu reikės pakankamai daug laiko aptarti šį klausimą. Šeštąjį tai skalūno dujų gavimo poveikis aplinkai. Kolega Sonik yra pranešėjas. Lenkijos valstybinė televizija buvo delegavusi į salę savo atstovus, atrodo, jie yra, bent jau buvo salėje, taigi norėjau atkreipti tai dėmesį, kad yra filmuojama. Panie Przewodniczący, dyskusja na temat. Dėkoju, pirmininkė. Diskusijos apie skalūnų dujas jau įsibėgėjo Europos parlamente, jau dviejus metus jos vyksta. Uh, Pirmą kartą įvyko diskusijos e, lygiai prieš dviejus metus Strasbūrė kartu su komisijos nariu Gintriu Otingeriu. Tikiuosi, kad diskusijos dėl e, mano pranešimo savo iniciatyvą, tai, kuriame irgi yra apie 6000 simbolių. Prowadzi nas do kompromisu w tej kwestii, jak to się udało. Žodžiu, tai e, Noriu pasakyti, kad mano pranešimas iš tikrųjų remiasi patirtimi ir tikiuosi, kad e, jis mus prives prie tinkamų kompromisų, kaip ir pranešimo dėl e, naftos gavybos jūroje atžvilgių. Yra trys pagrindinės sritis mano pranešime, trys pagrindiniai klausimai. Tai yra dabartinių teisės aktų peržiūra, geresnis įgyvendinimas geriausios e, praktikos sąrašas, geriausių te technologijų sąrašas, aplinkosaugos aspektai, biologinė analizė. Tai būtų antroji sritis taip siekiama įvertinti, kas gali pasikeisti aplinkos srityje. Mm, bandymai nepalankiausiamis sąlygomis, vandens e, antrinis panaudojimas yra toje antrojoje, antrajame skyriuje. Vandens, kaip jau sakiau, antrinis panaudojimas. Taip pat privalomas pranešimas apie grėžimo skyšio cheminę sudėtį Žinoma, reikalaujama visiško skaidrumo ir kuo didžiausi, kuo, kuo stipresni saugumo standartai. Taip pat čia yra minimi Tarptautinė energetikos agentūra. pateiks gegužės pabaigoje 10 auksinių taisyklių šioje srityje. Taip pat kalbama apie kuo mažesnę žalą kraštovaizdžiui. Skalūnų dujų gavyba yra laikinas procesas. Ir taip pat poveikis kraštovaizdžiui yra laikinas. Na, o trečioje dalyje kalbama apie visuomenės dalyvavimą ir visuomenės informavimo kompanijas, kompanijas interneto svetaines, kuriuose reikėtų teikti visą aktualią informaciją ir nacionalinės informacijos skyrius taip pat kalbama. Diskutuojant apie skalūnų dujų gavybą, reikia išnaudoti savo minimalius išteklius ir kon... reikia iš tikrųjų pasinaudoti geriausią techniką netradicinio iškastinio kūro atžvilgių, reikia uh, stengtis kuo daugiau išgauti, kuo mažesnį poveikį darant aplinkai. Visas skalundų ir skalūnų alyvų, alyvos gavybos procesas turi būti lydimas aplinkosaugos standartų mokslinio tyrimo analizės. Europos komisija jau sakė, kad yra tam tikros aplinkosauginės taisyklės, kurios egzistuoja Europos Sąjungoje skalūnų dujų gavybos atžvilgių ir didelė problema, žinoma, yra įgyvendinimas ir tų galiojančių teisės aktų vykdymo užtikrinimas. Komisija turi glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir ypač su nacionalinėmis koordinavimo institucijomis, kad būtų stebima, kaip netradicinis iškastinis kuras yra eksploatuojamas ir taip pat reikia gerinti, tobulinti ES teisės aktus šioje srityje, reikia sudaryti geriausių egzistuojančių technologijų ir technikų sąrašą. Tai reiškia, kad būtina keistis informaciją tarptautiniu lygiu ir apmokyti darbuotojus. Kaip jau sakiau, moderniausios technologijos yra labai svarbios vykdant e, gavybos darbus, e, tai iš tikrųjų gali sumažinti poveikį gruntiniam vandeniui. Taip pat labai svarbus yra ir kokybiškas izoliavimas ir cementavimas. Dabartinė technika, grėžimo vandeniu technika leidžia panaudoti tam tikrą procentinę dalį e, jau panaudoto vandens, dar kartą jį panaudoti. Na, o kalbant apie cheminės medžiagas, kurios yra naudojamos, uh, Grežiant tai yra siūloma šiuo atžvilgiu sukurti Europos e, platformą, kurioje galėtų vienodi principai. Labai svarbu informuoti vietos gyventojus, nes tie vietos gyventojai turi pritarti ir pritarti to iškastinio, netradicinio iškastinio kūro gavybai. Uh, E, labai svarbu užtikrinti, kad ta žala truktų labai trumpai, keli, kelias savaitės, kelias mėnesius. Tačiau bet kokiu atveju reikia užtikrinti vietos gyvenimą kad vietos gyventojai bus informuojami ir kad bus užtikrinamas visiškas skaidrumas, e, vykdomo darbo skaidrumas ir ketinimų skaidrumas. Rengdama savo pranešimą, būtent rengiant jį aplinkos saugos komitetas surengė klausimus, e, kurių metu buvo kalbama apie pagrindinius klausimus susijusius su vandeniu, skalūnų, dujų ir alyvos išgavimo atžvilgių. atžvilgių. Vanduo yra naudojamas e, grežiant, darant tos plyšius vandeniu ir chemikalais dalyvavo tose klausimuose mokslininkai ir iš Junktinių valstijų ir buvo sutarta, kad e, toks vanduo turi būti naudojamas taip pat kaip ir brandolinės energijos srityje. Čia turi būti ryšys su šitomis sritimis. Skalūnų dujoms reikia mažiau, 71 e, procentų mažiau vandens nei brandolinės energijos srityje. Pagal JAV mokslinių tyrimų agentūros duomenis, technologijos, kuriomis yra naudojamas Meksikoje, leido 80 procentų sumažinti naudojimo vandens kiekį ir jeigu bus mažiau naudojama vandens grėžiant vandeniu ir chemikalais, tai iš tikrųjų padės uh, sustiprinti tą ekologinį aspektą. Taip pat buvo kalbama apie galimą gruntinio vandens e, taršą. Apie tai daug kalba žiniasklaida. Jungtinių valstijų komisija dėl e, tarp valstybinė komisija dėl naftos ir dujų teigia, kad nors 99 procentai JAV grėžinių naudoja grėžimą vandeniu ir chemikalais, vis dėlto nebuvo užteršti gruntiniai vandenys. Grėžimas vandeniu ir chemikalais vyksta dviejų trijų ar nedaugiau kilometrų gylyje, o gruntinis vanduo yra 300 metrų gylyje. Tarp, jų, tarp šių e, gilių yra tam tikras barjeras, kuris trukdo vandeniui ten patekti. JAV, viena JAV agentūra ištyrinėjo grėžimo vandeniu ir chemikalais techniką ir poveikį gruntiniam vandeniui ir įrodė, kad tas toks grėžimas yra saugus šio atžvilgiu ir kad nėra galimybės, kad chemikalai pateks į, į visuomeniai teikiamo vandens rezervarus. Ponius ir ponai, man malonu pristatyti savo pranešimą. Asmeniškai aš manau, kad skalūnų dujos, jų gavyba gali padėti sumažinti ES išmetamą CO2 kiekį, ypač gali padėti toms šalims, kurios, e, kurių ekonomika e, labai remiasi anglimi. Todėl labai naudinga yra perėti prie skalūnų dujų. Tai tikrai padėtų įgyvendinti ES e, iš, iš metalų kiekius. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Ačiū pirmininkė, dėkoju Sonics už įžanginiai pasisakymą. Šita diskusija yra labai svarbi, labai svarbi diskusija mūsų visuomeniai, kadangi mes kalbame kartu ir apie Europos ateitį gamybą be CO2 teršalų. Kaip parlamente vyko klausimai, išgirdome, kad buvo parengta įvairiausių tyrimų, studijų ES komisijoje ir kitose tarnybose. Aš nežinau, ar komisijos atstovai yra ir galbūt paaiškins, kaip buvo pasistumėta rengiant tuos studijas aplinkosaugos generalinis e, direktoratas parengė tyrimą apie tai, kaip turėtų būti išgaunamos ir naudojamos kalūno dujos. Aš nežinau, ar šita studija yra pakankama ir galbūt pagrindinė studija bus pateikta rudenė. Taip pat buvo parengtas tyrimas dėl poveikio aplinkai. Ta studija dar nėra užbaigta, laukiame jos rudenį, taip pat energetikos direktoratas yra parengęs savo tyrimą, kuriame atsispindi ir e, rekomendacijos dėl poveikio aplinkai. Jungtinis tyrimų centras taip pat siekia ištirti poveikį e, dirbožėviui Tačiau ir tos studijos dar pasigendame ir norėčiau paklausti, kada tos studijos bus parengtos, kad būtų pateiktas išsamus tokių tyrimų paketas. Yra kalbama apie tyrimus, buvo kalbama apie e, Junktinės Amerikos valstybės, tačiau e, Europos aplinkosaugos agentūroje dar taip pat nėra parengta išsami studija. Junktinėje karalystėje buvo paskelbtas e, tyrimas, buvo aptartas visuomenėje, tačiau e, e, šiaurinėje Junktinės karalystės dalyje buvo konstatuota, kad yra galimi žemės drebėjimai nedideli ir todėl buvo nustota galvoti apie skalūnų dujų išgavimą. Ši, šis pranešimas yra ribotas savo uh, temų spektru, kadangi yra apsiribojama tik esmės klausimais ir nelabai teikiamas dėmesys, teikiamas, teikiamas dėmesys galimiems žemės drebėjimams. Uh, Dažnai akademinės studijos pakeičia kitą studiją ir viena studija kaltina kitą nepakankamu profesionalumu, tačiau už tas studijas kas nors turi sumokėti. Todėl klausiu, ar yra koks nors teisėkuros institucijų parengtas požiūris į šitą klausimą, kadangi studijų iki šiol dar laukiama. Žinoma, pranešėjas teisingas, teisus, sakydamas, kad kiekvienas e, gamtos išteklių išgavimas turi tam tikrą poveikį e, aplinkai. E, išgaunant anglies dujas taip pat daroma tam tikra žala aplinkai, sustiprėja žemės drebėjimų pavojus, o dabar kalbame apie skalūno dujas ir kai kalbame apie istoriją, apie man čia bent pastaruosius šimtą metų, mes turėsime prisiminti tą visą patirtį, kurią mes sukaupėme išgaudami uh, anglį. Nors tai buvo pramonės įmonių veikla, tačiau galų gale vis dėlto papildomas išlaidas turėjo padengti uh, E, vartotojai, gyventojai ir todėl mes turime, galvodami apie skalūno dujas, atsižvelgti į įvairius aspektus. Žinoma, poreikis egzistuoja, tačiau yra tam tikri aspektai susijęs su grundiniais vandenimis, su e, paviršiniais vandenimis jungtinėje karalystėje ir toliau dar abejojama dėl šio pobūdžio gavybos tikslingumo, o atrodo, kad Čiūki universiteto atstovas klausimų metu sakė, kad jeigu skalūno dujas būtų išgaunamas netoli gerimojo vandens telkinių, tai tarša galėtų būti 70 kartų didesnė negu įprasta. Taigi, prieš pradant uh, eksploatuoti, išgauti e, skalūno dujas, reikėtų pirmą įsigilinti į tai, kaip bus išmatuojama vandens telkinių tarša. Kitas dalykas - saugumas. Reikėtų labai gerai įsivaizduoti, ką reikštų skalūno dujų gamyba ES apskritai galime pasitelkti teiginius, kad Junktinėse Amerikos valstijose skalūnų dujos išgaunamos ir nėra jokių problemų. Junktinėje karalystėje yra sakoma, kad JAV turi pranašumą prieš Europą dėl to, kad, dėl to, kad JAV yra labai daug tų skalūnų telkinių, kuo negali pasigirti Europa. Kitas dalykas, kaip mes apskritai įgyvendinsime savo įsipareigojimus dėl mažai tersiančios gamybos. Turim įsipareigojimų iki 2010 metų. Žinoma, galbūt skalūno dujos gali sumažinti išmatų teršalų kiekį, tačiau vis dėlto reikėtų uh, uh, atsižvelgti į tai, kad šios dujos yra mažiau taršos. E, šiandien Londone vyksta įvairiausių susitikimai, ministrų lygiami, susitikimai su tarptautinės energetikos agentūros atstovais ir kalb... diskutuojama apie e, mažai taršę ekonomiką iki 2020 metų iki 2025 metų yra siekiama sumažinti taršalų kiekį iki 47 procentų. Taigi reikėtų matyti skalūno dujų gamybą bendrame kontekste. Reikėtų, reikėtų apsispręsti, ar mes investuosime į atsinaujinančius energijos šaltinius, ar į Um, for... Kastinį kūrą. Taigi, kalbant apie pranešimus, papildymus šiam pranešimui, aš manyčiau, kad reikėtų gražinti tą galutinį ankstesnį pakeitimų pateikimo terminą. Ir aš manyčiau, kad parlamente taip pat reikėtų palūkėti su diskusija, tol komisija pateiks nepriklausomų tyriejų studijas. Kolega Sonek teisus, sakydamas, kad parlamentas turi nenustatinėti, ar Lenkija ar kitos valstybės ims išgavinėti skalūno dujas, tai valstybės narės pasirinkimas tačiau mes yra atsakingi už tai, kad būtų ta naujoji pramonės šaka, jos veikla tinkamai reglamentuojama. Londone aš gyvena, e, e, dalyvavau e, seminare ir jo metu supratau štai ką. Jungtinėje karalystėje įstatymų leidėjai siekia įvertinti visą situaciją, dabartinės teisės aktus, atsižvelgia į pramonio interesus ir tik tada pasiūlo tam tikrą sprendimą, o dabar yra paskelbtas moratoriumas prieš priimant konkretų sprendimą. Aš manyčiau, kad reikėtų pasielgti taip ir ES. Aš manyčiau, kad nereikėtų skubiai reaguoti, reikėtų pasilikti diskusijoms pakankamai laiko, reikėtų pasitarti su šešėliniais pranešėjais ir užtikrinti, kad būtų parengtas subalansuotas uh, pranešimas atsižvelgiant į galimą poveikį į visus kitus klausimus susijusius su būsima ES energetikos politika. Dėkuoju Linda McKevin. Dabar suteik žodį kolegiai Lepage, liberal, liberalų frakcijos atstoviai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano pasiūlymas bus panašus į tą, kurį pateikė ponė McKevin Dėkoju ponui Sonikui už jo pranešimą, kaip ir ponė Makevin. Manau, kad e, turėtume diskusiją rengti šiek tiek ilgiau, kad pranešimas taptų tolygesnis. Keturis aspektus noriu atkreipti dėmesį. Pirmasis yra bendro pobūdžio. Kaip e, minėjo kiti kolegos, skalūno dujų gavybos e, klausimas susijęs su. Ne, bendraisiais energetikos aspektais ir šiltnamio efekto dujų išmetimais. Manau, kad e, dabar siūlomas kalnų dujų gavyba e, nedėra su mūsų siekiais mažinti CO2 išmetimą <clears throat> turint omenyje, kad e, deginant skalūno dujas būtų e, išmetamas panašus kiekis CO2 kaip ir gamtinių, gamtinės dujas deginant nors 25 procentais mažiau nei deginant anglį. Reikia paminėti, kad esame labai nutolę nuo savo e, nuo tam tikrų valstybių narių ES optimistinių siekių. Taip pat reikia investuoti į pažangius tinklus ir į, ir į atsinaujinančius energijos šaltinius. Dėl to man atrodo, nebūtų tikslinga e, naudoti viešojo sektoriaus lėšas, e, plėtoti e, naujosioms kavybos technologijoms, apie kurias kalbama šiame pranešime, kadangi Europos parlamentas aktyviai pasisako už subsidijų panaikinimą bet kokioms taršioms technologijoms, tai yra bendra pozicija. Kitas aspektas būtina patvirtinti ES lygmenių teisės aktus, kuriais būtų užkertamas kelias hidraulinės gavybos keliamai grėsmė. Aš nemanau, kad e, atsakinga būtų lyginti šią technologiją su kitomis. Taip nėra. Skalūnų dujų gavyba yra kitokia nei e, kitų gamtinių išteklių nes hidrauliniams, hidrauliniam gavybos būdui naudojama daug daugiau vandens ir vandens taršos grėsmė yra žymiai didesnė, apie tai kalbėjo ponas Zėberis, tikrai negalime įsivaizduoti visapusiško poveikio, pranešime per daug optimistiškai apie tai kalbama 26 sausio buvo pateikta mūsų komitetų informacija apie tai, kad hidrauliniai gražiniai ir e, horizontalios gražimo platformos jų naudojimas turi būti ribotas e, nuo 25 iki 75 e, procentų naudojamo vandens grėžimo metu naudojimo vandens kiekio reikėtų e, kažkur saugoti, nebūtų galima jo panaudoti dar kartą, tai darytų atitinkamą poveikį, didinant aplinkos taršą. Buvo minėtos sausros problemos, e, jeigu iškristų daugiau kritulių, tuomet e, atsirastų didesnė grėsmė, kad tas užtertas vanduo būtų e, susimašytų su gruntiniu vandeniu arba lietaus vandeniu ir patektų į gruntinius e, vandenis. Taip pat kyla grėsmė išgaunant skalūno dujas oro taršai, išskiriamas metanas, nes Junktinėse valstijose, pavyzdžiui, nuo 15 iki 65 procentų grėžinių nėra sandarus. Taigi tiek būtų apie technologijas, reikia kalbėti apie būtinybę iš anksto patvirtinti būtinus teisės aktus, o ne bėgti iš paskos. Šiuo metu negalioja jokių bendrų teisės aktų šioje srityje, reikėtų parengti direktyvą, kurioje būtų e, atsižvelgiama į bendruosius E, šio gavybos būdo aspektus, taip pat atlikti poveikio aplinkai įvertinimą. Taigi reikėtų įtraukti skalūno dujas į e, pirmąjį aplinkos poveikio įvertinimo išvadų e, priedą, ten, kur kalbama apie apie didesnius gaybos kiekius nei 500 tūkstančių kubinų, kubinių metrų. Ponas Sonikas tuo tarpu e, siūlo, kad valstybės narės peržiūrėtų e, gavybos technologijų, gavybos įrangos reikalavimų tvarką, kad būtų galima išgauti netradicinius energijos išteklius. Aš manau, kad reikėtų taikyti dabar galiojančius teisės aktus ir sustabdyti e, dabar vykdomus grėžimus, kol nebus garantuota e, tokių technologijų panaudojimo galimybė, kuriamis užkertamas kelias e, bet kokiai taršai, tai yra sandarių, sandarių technologijų. Teršėjas moka principo naudojimas. Kila klausimas, kaip reikia garantuoti šio principo laikymasi, kokios finansinės garantijos turėtų būti numatomas. Visus šios aspektus reikia numatyti iš anksto. Taip pat reikia numatyti prievolę deklaruoti cheminių medžiagų naudojamų grėžiniuose sudėti reikia užtikrinti šių medžiagų naudojimo kontrolę, apriboti jų naudojimo kiekius, reikia e, kaupti ES lygmenių atitinkamus statistinius duomenis, taip pat lieka klausimas dėl panaudoto e, vandens saugojimo ir naudojimo, remiantis atitinkamos direktyvos nuostatomis. Aš manau, e, kai bus įmamasi e, tinkamų priemonių, e, valstybės narės e, privalės užtikrinti atitinkamą skaidrumą, taip pat būtina užtikrinti, kad Europos visuomenė bei vietos savildos struktūros dalyvautų vykstančiuose procesuose, užtikrinant visapusišką skaidrumą išduodant leidimus ir jeigu reikia juos išduoti, reikia suteikti daugiau įgaliojimų e, regioniams struktūroms e, įgyvendinant hidraulinio e, grėžimo projektus. Visus šios dalykus reikia numatyti. Aš baigdama noriu pasakyti, kad tai nėra mano frakcijos pozicija, tai yra mano asmeninė pozicija. Aš E, manau, kad reikia palaukti prieš pradedant skalūnų dujų gavybą, kol bus išspręsti visi minėti klausimai. Ačiū, mėla kolegė. Dabar Mišel Piper kalbė žaliųjų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponai Sonikui už jo pranešimo pristatymą. Mūsų nuomonė jis yra subjektivus ir, ir, ir grindžiamas ideologiniu požiūriu. Aš remiuosi kolegės Makevan ir Korin mintimis, jame galime aiškiai matyti, ko siekiama. Kalbant apie poveikio aplinkai įvertinimą, galima į du aspektus atkreipti dėmesį. Tarkime, turime apsispręsti, ar bendrai turime siekti Europos parlamente, kad būtų e, taikomi priimti galiojantis teisės aktai. Aplinkosaugos komitetas paprašė atlikti poveikio aplinkai įvertinimą. Jūs kvestionuojate pateiktas e, vertinimo išvadas, tačiau ekspertai, remdamiesi JAF ir Kanados patirtimi, e, teigia, kad ne visais atvejais, tačiau daugeliu atveju buvo e, užfiksuotas poveikis gruntiniams vandenims ir gerimo vandens kokybei. E, taip pat nežinome, e, kokias medžiagas naudojo gavybos pramonė. <clears throat> Kiek žinau, pramonės įmonės vykdančios gavybą niekuomet neatsižvelgia į teikiamas rekomendacijas susijusias su vandens tarša, su oro tarša, su kitomis grėsmėmis. Kokias, kokią problemą dabar e, patiria e, europiečiai? JAF veikia atitinkamos e, agentūros E, kurios priima sprendimus susijusius su skalūnų, skalūno dujų gavyba. Ir dabar e, svarbiausi sprendimai dėl skalūno dujų yra nukelti e, laikotarpį po prezidento rinkimų, kadangi Barackas Obama sieka būti perinktas, perinktas antrai kadencijai ir viena, vienas iš jo rinkimų kampanijos arkliukų yra energetinės nepriklausomybės užtikrinimas tą reikia atkreipti dėmesį. Kalbant apie ES teisės aktus, pritariu kolegėlė Paš, kad būtina atitinkamai pakeisti, pritaikyti prie dabartinio aplinkybių mūsų teisyną. Viskas, e, kas susijęs su vandens išteklių direktyvos nuostatomis, Reikia pastebėti, kad kiekvienai valstybei nariai yra suteikiami įgaliojimai e, nustatyti vandens užterštumo normas. Tai kelia visai Europai nemažai problemų. Antras dalykas, į kurį atkreipiamas dėmesys, susijęs su tuo, kad dabartiniai, dabartiniai teisės aktai nepritaikyti skalūno dujų e, gavybai, nes e, jie galioja didesniems nei 500 tūkstančių kubinių metrų išgaunamiems kiekiams. Todėl būtina įvertinti e, kitus papildomus aspektus metano e, išsiskirimo e, gruntinių vandenų taršos ir taip toliau. Taigi būtina atitinkamai peržiūrėti galiojančius teisės aktus. Dar vienas didžiulis trūkumas susijęs su galimybė gauti informaciją. Kai Prancūzijoje buvo bandoma pradėti skalundųjų gavybą, niekas apie tai nebuvo informuotas, nei, nei visuomenė, nei e, gyventojai. Taip pat daug spekuliuojama šią temą. Man kelia nuostabą pateikiama informacija apie e, turimus kalūno dujų išteklius galimus nuo 3 iki 5 e, milijardų kubinių metrų. Dabar jau teigiama, kad galbūt yra tik vienas milijardas, taigi spekuliuojama e, šiais kiekiais siekiant pritraukti investuotojus į šalį ir prižadant jiems nesibaigiančius kalūno dujų išteklius, o tai galbūt nėra e, visiška tiesa. Noriu paminėti Junktinių valstybių geologijos instituto atliktą tyrimą, kurio išvadose teigiama, kad esama sąsajų tarp e, grėžinių gavybos naudojant grežinius veiklos ir žemės drebėjimų. Po 2009 metų 50 žemės e, dirbėjimo atveju buvo pastebėta, 2011 jau 143. E, taigi požeminių smūgių dažnumas suintensyvėjo. Čia galime konstatuoti, kad neturime sukaupę pakankamai duomenų ir atsižvelginti visus minėtus aspektus ir e, tą sakau baigdama būtina ES lygmenių e, kuo išsameu įvertinti visas galimas e, grėsmės ir leisti žmonėms pasirinkti. Aš sutinku, kad, kad kiekviena šalis turi teisę pasirinkti savo energetikos politiką, tačiau reikia įvertinti kiekvienos valstybės ypatumus, nes, pavyzdžiui, Bulgarijoje buvo paskelbtas moratoriumas kalūno dujų gavybai dėl grėsmės žemės ūkiui ir e, taip pat ir Prancūzija e, nesutiko dėl per didelės taršos grėsmė, grėsmės e, išgaudinėti skalūno dujas. Puikiai turime atsiminti, kad vandens ištekliai nėra atsinaujinantis ir mes negalime e, išgaudami skalūno dujas e, pakeisti vandens kokią nors kitą medžiagą. Aš manau, kad labai e, svarbu užtikrinti tiek visuomenės sveikatos apsaugą, tiek išsaugoti turimus vandens išteklius ir būtina teikti visapusišką informaciją <clears throat> susijusi su cheminių medžiagų naudojimų gavyboje patekimu į vandenį. Ir mm, manau, kad kyla labai daug problemų dėl naudojimo hidraulinio e, grežimo gavybos būdo ir e, mm, su jie susijusios taršos būtina atitinkamai pritaikyti, pakeisti ES teisės aktus ir informuoti visuomenę. Ačiū labai kolegijai. Dabar steiksiu uh, Martai Kėlanėm šešėliam pranešėjų žodį. Thank you, um... Dėkoju, pane pirmininkė. Visų pirma, dėkoju ponui Sonik už labai subalansuotą pranešimą. Jis uh, tikrai labai profesionaliai atliko savo darbą. Pranešime kalbama apie skalūnų dujas kaip apie galimybę, tačiau kalbama ir apie įvairius iššūkius, esamas problemas susijusias su aplinkosauga ir visuomenės sveikata, kalbama apie vandens naudojimą, apie galimą vandens um, užteršimą grėžimu, grėžiant vandeniu, kalbama apie antrinį vandens panaudojimą, apie vandens naudojimą grėžiant ir taip pat kalbama apie tai, kad turėtų būti privaloma skleisti informaciją apie cheminės medžiagas, kurios naudojamos išgaunant. Taigi, tikrai labai subalansuotas pranešimas, į visus aspektus e, atsižvelgiama. Taip pat daroma išvada, kad dabartiniai ES, dabartiniai ES teisės aktai yra patenkinami šiuo metu, tačiau taip pat skatinama, e, komisija skatinama E, raginti valstybės narės perkelti į savo teisę šitos teisės aktus. Taigi čia aš pritariu. Ir mano frakcija pritarė tokiam požiūriui, tačiau yra ir kitų pavojų, kitų problemų, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Linda kalbėjo apie problemas susijusias su skalūnų dujų gavyba Junktinėje karalystėje Matome, kad geologija čia tikrai vaidina labai svarbu vaidmenį. Patartina būtų e, suderinti stebėjimą prieš pradedant grėžimą, kad būtų galima įvertinti, e, kur gali iš tikrųjų kilti žemės drebėjimai, kad ir nedideli. Nemažai tyrimų jau atlikta šiuo klausimu, tačiau patirtis rodo, kad na, nėra ko per daug nerimauti. Jungtinėje karalystėje įvyko tam tikros e, avarijos, tačiau e, tyrimai rodo, kad tie žemės drebėjimai būtų kilę ir taip, kad e, nepriklausomai nuo tų grėžimų įvyko tie žemės drebėjimai. Žinoma, labai svarbu, kad izoliavimas būtų kokybiškas, kad būtų galima atlaikyti tuos, kad ir nedidelius žemės drebėjimus. Taip pat būtų galima uh, įvertinti, ar mm, tos cheminės medžiagos patekusios į vandenį yra kaip nors susijusios su grėžiniais, ar e, tas metanas nutekėjo iš tikrųjų jau seniai ir e, nėra susijęs su grėžiniais. Iš tikrųjų trūksta dar informacijos. Reikia labai atidžiai, labai racionaliai viską pažiūrėti. Skalūnų dujos tikrai yra nemaža galimybė, tačiau turime suvokti ir galimus pavojus aplinkosaugai kalbant apie laikotarpį, per kurį būtų galima įvertinti poveikį aplinkosaugai, skalundujos e, gavybos poveikį. Tai žinau, kad daug kas palaiko 20 metų laikotarpį šiame komitete ir įsipareigojimai dažnai priimami tokiam laikotarpiu. Tačiau jeigu rimtai pažiūrėtume į šį klausimą, tai man atrodo, kad nereikėtų per daug e, trumpų, tokių trumpalaikių tikslų vaikytis, nes čia yra situacija kitokia nei su anglimi. Dažnai per tą 20 metų laikotarpį yra atliekama lyginama analizė ir mano nuomonė Tiksliau, aš pritarčiau tiems, kurie sako, kad reikia daugiau tyrimų, tolesnių tyrimų, didesnio palyginimo tarp pasaulinių domenų, palyginti pasaulinę patirtį. Na, bet bet kokiu atveju šis pranešimas yra subalansuotas, tikrai skalūnų dujų gavyba yra didelė galimybė, turime pasinaudoti ją, bet nepamirškime, kokios gali būti pasiekmes aplinkosaugai. Dėkoju pirmininkė. Ačiū kolegai Kelinan. Baigėme pranešėjų, šešėlinių pranešėjų pasisakymus. Kalbėti diskusiją paprašė dešimt kolegų, taip pat apsiribokime dviem minutėmis pasisakant. Ir dabar norėčiau, kolega Šimanski, aš nepastebėjau jūsų, jūs esate šešėlinis pranešėjas, prašau sutikiu žodį jums. Tačiau norėčiau užbaigti kalbėtojų sąrašo formavimą. Tai būtų tokia tvarka. Hübner, Mokunaitė, Eichhaut, Lyze, Šliuter äh, und Rossi. Ar nieko nepamiršau? Atrodo, kad visus įtraukiau į sąrašą. Dabar suteikiu žodį dar vienam šešėliniam pranešėjui Šimanskijai mano nuomonė yra labai aiški ir konkreti šiuo klausimu. Aš atvykau tik tai paklausyti diskusijos. Taigi, šešėlis pranešėjas. Pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegai Sonik už pranešimą. Mano manimu, pranešimas parengtas ir profesionaliai, ir labai aiškiai nubrėžia gairias ateičiai. Skalūno dujų gavyba yra didelė galimybė ateityje, suteikia daug vilčių ir aš nemanau, kad tas energijos šaltinis turėti kelti tiek daug nerimo. Jeigu pažvelgtume į pranešimo tekstą, tai pastebėtume, kad jis yra nuoseklus, aiškus ir jisai atsako ir įvairius su e, geologijos aspektai susijusius klausimus, atsižvelgima į aplinkos apsaugą, apsaugą naujausias technologijas, į e, energijos šaltinių gavybą apskritai. Stebėsenos problema yra atspindima e, studijuose ir dažnai yra kalbama apie e, moratorius, moratoriumus kai kuriuose valstybėse. Jie padeda išvengti nepalankių, nepagėdautinų pasiekmių uh, E, aplinkai, kurios nebuvo įvertintos anksčiau. Taigi labai svarbu apdairiai elgtis išgaunant e, skalūnų dujas. Ir aš norėčiau paraginti, kad diskusijose būtų atskiriami faktai nuo hipotezių. Žinoma, ir jas galima aptarinėti, tačiau diskusijos metu reikėtų būti konkretiems. Šitą žemės drebėjimų pavojaus, e, e, pavojai, manau, kad yra perdėti. Ir iš, žinoma, išgaunant ir anglį tenka taiksyti su pasiekmėmis aplinkai, bet to mes negalime išvengti. Tačiau kolegos Sonek visi aspektai, pranešime visi aspektai yra tinkamai atspindėti. Aš norėčiau padėkoti jam ir paprašyti kolegų įsiklausyti į tuos pasiūlymus, kurie suteikia labai daug galimybių ir vilčių ateičiai. Dėkoju. Kolegai Šimanski už pasisakymą pirmą kartą šiame komitete. Dabar aš taikysiu tri, dviejų minučių reikalavimą labai griežtai, kolega Kramer. Ačiū pirmininkė. Kolega Sonek parengė labai drąsų pranešimą. Aš tiesiog noriu išreikšti pagarbą kolegai už tai. Kalbant apie iškasinio kūro rinktą, apie e, naftą ir skalūno dujas, reikėtų kalbėti apie revoliuciją, kadangi uh, buvo prieš e, keletą metų sukurtos naujosios technologijos, kurios dar nebuvo e, įmanomas prieš dešimt metų. Taigi mes dabar neturėtume stačia galva leistis į tą retoriką, kuri būtų suvedama tik tai į galimas grėsmės ir e, pavojus ir mes primtume sprendimą, kuriuo atsisakytume šios naujos galimybės. Kolega kalbėjo, kad e, Sonek parengė ideologinį pranešimą. Ideologiškas taptų jis, jeigu mes e, politikai e, visą dėmesį skirtume tik tai inovatyviems, atsinaujantiems šaltiniams ir tiesiog atmestumėme šitą galimybę. Žinoma, kiekvienas naujos išgavimo technologijos būdas turi tam tikrą poveikį aplinkai, tačiau mes dabar turėtume apsispręsti, kaip mes apibrėšime geriausias technologijas, kaip numatysime apsaugos priemonės, todėl nemanyčiau, kad reikėtų skelbti moratoriumą, bet tiesiog pažvelgti e, tikroviai į akis, kuri rodo, kad netradicinių energijos šaldinių naudojimas nubrėžė labai geras perspektyvas ir žinoma, reikia palankiai vertinti ir e, gali, e, tą poveikį aplinkai. Vitorio. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, pirmininkė. Vakar pasisakiau įtrę komitete, nes man atrodo, kad šis klausimas yra labai svarbus. Norėčiau pabrėžti ryšį tarp ES ir JAV, e, tiksliau tą gyventojų e, skaičiaus skirtumą. Europa yra daug daugiau, daug tankiau apgyvendinama teritorija ir tai iš tikrųjų apsunkina situaciją. O antras dalykas - požeminio vandens sluoksniai ne visada yra 300 metrų gilyje, gali būti ir daug giliau. Medžiagos, cheminės medžiagos naudojamos grėžimo skyščiuose yra labai, jos labai teršia ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad e, lyginant su tradiciniais grėžiniais, skalūnų grėžiniai yra laikini, todėl labai e, plačiai olienos yra skaldomos, e, čia yra toks ir ideologinis klausimas, kurį norėčiau akcentuoti, dėl to, kad manau, jog galime labai brutaliai apskaičiuoti viską. Italijos atveju buvo paskaičiuota, kad biomasės atliekos iš žemės ūkio ir miškininkistės srities Pirulysė technikos pagalba galėtų, sukur, galėtų sudaryti didelį mūsų energetikos, e, e, didelį kiekį mums reikalingos energijos. Tai padėtų prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, nes e, tokie veiksmai gali padėti išnaudoti žemę atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Ačiū Vitorija, kolega Kašė. Trumpai kalbėsiu pirmiausiai. Norėčiau grįžti prie tos idėjos, kuri remiantis teigiama, kad tiek gamtinės dujos, tiek e, skalūnų dujos mažiau teršto aplinką nei nafta ar e, anglis. Taip teikti yra neteisinga, nes turime atsižvelgti ne vien tik tai deginant dujas išmetamą CO2 kiekį į aplinką, tačiau taip pat ir į metaną, kuris įskiriamas į aplinką išgaunant šias dujas. E, ir e, kitas taršias medžiagas, kurių poveikis aplinkai yra daug žalingesnis nei CO2. Tiek e, gavybos, tiek transportavimo metu dujos daug labiau teršia aplinką ir paradoksalu, tačiau įprastinės gamtinės dujos jau dabar labiau teršia aplinką nei nafta ar anglis. Ir tas dar labiau pasakytina apie skalūnų dujas. Toks būtų pirmas pastebėjimas, kuris neatitinka pranešimo B konstatuojamosios dalies nuostatoms. Antras dalykas, žinote, kad 2011 metais Liepos mėnesį Prancūzijoje buvo uždrausti E, hidrauliniai grežiniai, o kol kas ne, nėra kito metodo e, išgaunant skalūnų dujas. <clears throat> Todėl e, galiu jūs tik paraginti, pasiekti Prancūzijos nacionalinės asamblėjos pavyzdžių ir uždrausti skalūnų dujų gavybą hidrauliniu būdu. Paskutinis pastebėjimas susijęs su įtrė komitete vakar vykusiomis ekonominio pobūdžio diskusijomis, kurios parodo, kad per tris metus būtų praktiškai išgauta 80 procentų turimų arba išžvalgytų skalūno dujų atsargų. Tai reiškia, ekonominiu požiūriu negalime būti tikri, kad ekonominių požiūriu skalūnų dujų gavyba būtų rentabili, taip kaip yra jungtinės valstijose. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū dabar kolegė Belie, po to kolegė Hübner. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo metu pasitenkinsiu tik pareikšdama kelias papildomas pastabas, pratesdama kolegų mintis. Išvelgiu e, vieną teigiamą aspektą šiame pranešime, jame pripažįstama, kad būtina išsamei įvertinti tiek ES teisės aktų poveikį siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą ir aplinkos apsaugą, tiek ir kitose sritise buvo atlikti keli tyrimai aplinkos poveikio aplinkai, klimato kaitai, sveikatos apsaugai srityje ir e, šiuo metu Junktinių valstybių aplinkos saugos agentūra e, laukia prieš paskeldama savo išvadas e, dėl skalūno dujų. Skalūnų dujų gavybos JAV teritorijoje ir likščionės iš, išvados tikrai nebuvo labai teigiamos, kalbant apie poveikį aplinkai ir išteklių išsaugojimą. Aš mm, galiu tik pasakyti, kad mm, jungtinių valstybių valdžios institucijų pozicija skiriasi nuo mm, gavybos įmonių pozicijos. Taigi reikėtų palaukti atitinkamų išvadų ir nepulti stačią galvą į skalūnų dujų gavybą ES teritorijoje. Dar keletą žodžių tarsiu dėl skaidrumo užtikrinimo. Šis pranešimas leidžia surenkti atitinkamą diskusiją. Birželio mėnesį buvo parengtas pranešimas, kuriame teigiama, kad skalūnų dujų gavyba e, turės ar dalys, darys žalingą įtaką aplinkai. Šiame pranešime teigiama, kad taip nebus. Taigi techninių požiūrių turime argumentų už ir prieš, tačiau dabar peticijų komitete yra svarstomus piliečių, peticijos piliečių skundai iš Bulgarijos, Prancūzijos kitų šalių ir e, mes išvegime būtinybę surenkti rimtą diskusiją. Pirmkas nutraukė kalbėtoje. Ir dabar kalbės kolegė Hübner, po to kolegė Morkūnaitė. Kolegė Hübner steikima žodžiu. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame apie naują technologijos metodą, tačiau jis yra nenaujas pasaulyje. Daugelie valstybių yra sukaupta uh, nepakankamai mm, gera patirtis, tačiau iš esmės tas sąsai, tos sąsajos su galimais žemės drebėjimais nėra niekaip moksliškai patvirtintos, nėra e, argumentų, o mes čia turime aptarti konkrečius argumentus. Amerikos aplinkosaugos agentūra bendradarbiavimą su įmonėmis, kurios dalyvavo išgaunant e, skalūnų dujas. Todėl reikėtų e, atkreipti į tą informaciją, kuri sukaupta toje agentūroje ir žinoma reikia stebėti situaciją prieš gavybą ir po gavybos ir tik po to galima daryti tam tikras išvadas. Negalima iš anksto teikti, kad 20 procentų vandens bus gražinta į ciklą, nežinant e, konkrečių aplinkybių. Iš tikrųjų, reikėtų peržiūrėti jau galiojančias direktyvas, siekiant e, įvertinti galimybę gražinti kaštus, jeigu atsiras kokios problemų. Prieš galvojant apie kompensacijas reikėtų pagalvoti apie tokių kompensacijų nebuvimą, naudojant e, atominę energiją ir kitus energijos šaltinius. Žinoma, socialinis dialogas yra labai svarbus, be jo neapsėsime, kadangi čia kalbame apie investicijas e, vietos lygmenių. Kit, be socialinio dialogo mes negalime e, išgauti nei anglies, nei dujų. Kolegė Morkūnaitė, o po to Aišort, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, pasistengsiu sutilpti į duotą laiką. E, norėčiau pradėti nuo to, kad aš visgi tikiu, kad skalūnų dujos atves mus į energetinę nepriklausomybę, ypatingai kalbant apie importą iš trečiųjų šalių. Ir mm, ne viena valstybė ES e, išreiškusi norą vystyti šitą sritį ir daugelis abejonių dėl e, šių dujų aplinkai keliamų pavojų paprastai nėra pagristi iki galo moksliškai ir galbūt daugiau remiasi tam tikrų interesų grupių e, na, nuomonė. Ir net ir duomenys ateinantis iš už Atlanto, jie negali būti pritaikomi Europai taip vieningai, kadangi tos geologinės struktūros yra visiškai kitokios. Bet visgi norėčiau atkreipti dėmesį į vieną šiandien svarstomo pranešimo aspektą tai yra e, tai, kad tie tyrimai, kurie buvo iki šiol daromi, jie e, yra re, remiasi šitie tyrimai žvalgybiniais grėžiniais. Todėl ypač svarbus nuolatinis aplinkos būklės monitoringas ir pasirengimas griežtinti šiai veiklai taikomus teisės aktus į tai masinę dujų gavybą šiais netradiciniais būdais vis tik atskleistų esamą, na, galimai esantį neigiamą poveikį aplinkai. Ir kitas dalykas tai yra atitinkamų medžiagų reglamentavimas, tų medžiagų, kurios e, E, bus skystyje e, kuris bus naudojamas hidraulinio skaldimo metu. E, panašu, kad būsime praleidę progą juos įrašyti, pildydami prioritetinių medžiagų vandenyje sąrašą, bet visgi svarbu, kad, kad jeigu tikėtina, kad tos medžiagos turi kažkokį tai neigiamą poveikį, kad jos visgi būtų tinkamai reglamentuojamos. Dėkui. Puiku laikėtės laiko limito, dabar kolega Eichhort, o po to Karin Kalbach. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponui Sonik už pranešimą. Nemanau, kad verta dabar visiems e, vieni kitiems šaukti, kad čia ideologinis klausimas, juk čia kalbame apie ap poveikį aplinkai, toks yra, e, jis yra minimas pavadinime ir iš tikrųjų tai yra svarbus dalykas. Aš džiaugiuosi, kad apie tai kalbama pranešime juk kalbam apie tą gavybos poveikia aplinkai. Todėl reikėtų kalbėti apie tos klausimus, kurie minimi pavadinime. E, kalbam apie pusiausvyrą, apie tą subalansuotą pranešimą. Aš norėčiau, kad jis būtų dar labiau subalansuotas. Kai sakoma, kad Europos komisija teigia, jog skalūnų dujos yra labai svarbus e, šaltinis, galbūt būtų galima pasvarstyti kad reikėtų įtraukti žodį potenciali, potencialus šaltinis. Na, yra atlikti tyrimai apie iškastinį kūrą, apie netradicinį iškastinį kūrą ir yra ir kritikos susilaukta, būtų galima ir apie tai pakalbėti. Taip pat mm, kalbame tai, kad, kad reikėtų panaudoti mokesčių naudotojų pinigus moksliniams tyrimams, nes e, aš iš tikrųjų Nemanau, kad reikėtų kompanijoms mokėti mokesčių mokėtojų pinigus už tos mokslinius tyrimus. Taip pat kalbama, kad reikia geresnio dialogo, Europos parlamentas turėtų vykdyti stipresnį dialogą. Čia irgi juk reikia Europos mokesčių mokėtojų pinigų. Mano e, konservatoriai draugai jau iškėlė tokį klausimą. Taip pat kalbame apie tai, kad dujos yra potencialas Jeigu pažiūrėtume į mūsų investicijas, į dujas, į Nabuko, į šiaurės pietų dujotekius, tai reikėtų pasakyti, kad. Karin Karlbach. Dėkuoju, aš galėsiu pratęsti kolegos mintį dėl e, šito pranešimo e, pusiausvyros. Aš nenorėčiau pasakyti, kad viskas, kas įmanoma, turi būti siektinas dalykas. Viskas susiję ir su politinė valia. Nereikia apsiribotis tik tai su techninėmis galimybėmis. Aš manyčiau, kad siekiant sukurti struktūrą, kuri leistų išgauti skalūnų dujas, taip pat reikės labai daug investuoti. Uh, Todėl reikėtų atsižvelgti į tai, kad reikėtų investuoti į alternatyvius energijos šaltinius, o šiuo atveju grįžtame prie tradicinių energetikos šaltinių. Ir manyčiau, kad šioje srityje nereikėtų investuoti neskatiko, reikia investuoti į ateitį. Peter Lyse, po to Šliūtau. Ačiū pirmininkė. Ačiū Boguslavui Sonikui už e, pranešimą. Žinoma, uždavinys buvo nelengvas. Čia išryškėjo tam tikri skirtingi frontai ir jie nesušvelni savo pozicijų, mes tiesiog nieko nenuspręsime. Savo rinkiminėje apygardoje aš girdžiu iš e, visuomenės kritiškų balsų. E, ten mano rinkiminėje kyboje yra CDU yra vyraujanti e, partija ir jos atstovai mano, kad šita technologija yra ir susijusi su tam tikra rizika, galbūt tai labiau emociniai pasisakymai, bet į juos reikia atsižvelgti. Jeigu iš Sonek pasisakymo e, girdime, kad 90 procentų ši valstybė priklauso nuo anglies gavybos, tai tą informaciją apie alternatyvius šaltinius mes turime priimti domin su visa atsakomybė. Reikia mm, konstatuoti, kad Lenkija turi jau atitinkamas technologijas, kitose valstybėse jų nepakankama, nepakanka, tačiau, žinoma, reikia atsižvelgti ir į galimą poveikį gruntiniam vandeniui, todėl reikalingos bendrijos masto nuostatos, reikia atsižvelgti į galimą poveikį e, aplinką ir tik tada priimti atitinkamus sprendimus. Energijos gavyba niekada nėra be problemų ir todėl, kalbant apie energetikos šaltinių veiksmingumą, reikėtų diskusijoje pasistumėti iš esmės į priekį, kadangi ir anglės gavyba, ir ši gavyba tikrai turi tam tikro neigiamą poveikio. Karlas Šliuter, po to kolegos Rosi užbaigs diskusiją. Ponek. Dėkoju. E, atsakysiu, kad nereikėtų lyginti aušinimo vandens ir vandens naudojimo hidraulinėme skaldime, nes e, hidraulinėme skaldime yra e, pridedamos tos cheminės medžiagos, jos yra įmaišomos į vandenį ir tikrai nereikėtų lyginti šių dviejų dalykų. Aš visiškai sutinku su jumis vis dėlto dėl 19 punkto dėl to, kad reikėtų atskleisti informaciją apie naudojimas cheminės medžiagas. JAV 750 e, cheminių medžiagų yra naudojama. Ir reikėtų užtikrinti, kad mes nenaudosime tų cheminių medžiagų, kurios yra prioritetinių e, cheminių medžiagų sąraše. Ir reikia viską derinti su ES teisės aktais. Buvo kalbama apie poveikio vertinimo direktyvą, apie vandens pagrindų direktyvą. 11 straipsnio trečioje dalyje ten kalbama apie šios klausimus e, Europos atliekų direktyvą. Visos tos direktyvos, jos e, turi būti peržiūrėtos, nes ten nepakankamai atsižvelgiama iš tas technologijas. Tačiau jau mes žinome, jau radome daugiau iškastinio kūro nei įmanoma sudeginti, jeigu norime pasiekti aplinkos saugos e, tikslus. Todėl čia investicijos nebūtų naudingos, jeigu mes sunaudotume visas skalūnų dujas tiesiog klimato apsaugos, e, klimato kaitos prasme, tai būtų pinigų švaistimas. Ir reikėtų dar visą tai gerai apsvarstyti. Taip pat mes matome, kad JAV problema yra ta, jog jie suvokia, kokios yra problemos, jos ilgai kalba apie tas problemas, e, svarsto, ar jos yra gamtinės e, kilmės, ar e, geologinės, ar kokios kitos kilmės. Mes turėtume tyrinėti gruntinio vandens kokybę prieš vykdydami grėžimą, kad žinotume priežastis. Paskutinis kalbėtojas Rosija dvi minutės. Dėkoju. Man buvo labai įdomu išklausyti diskusijas, ypač e, tai, ką sakė kolegos iš Prancūzijos, kad reikia leisti gyventojams spręsti. E, yra rengiami referendumai dėl brandolinių jėgainių, tai nesurengia, atrodo, tokių referen referendumų, tai nežinau, kaip čia tai gyventojai nuspręs. Aš norėčiau dabar iš tikrųjų uh, E, atkreipti dėmesį, kad komisijos narė Hidegard pateikė pasiūlymą e, dėl degalų kokybės. Ten yra numatyta stebėsena, žaliavų stebėsena, taip pat e, skalūnų alyvos stebėsena ir taip toliau. Kas nutiks, jeigu šis pasiūlymas iš tikrųjų bus priimtas parlamente? komitete buvo balsuot, išbalsuota, išbalsuota jau. Tačiau žinome, kad reikia daugumos, kad būtų atmestas šis pasiūlymas. Dar neaišku, ar jis bus priimtas ar ne. Bet jeigu šis pasiūlymas bus priimtas, tai nebe bus palanku išgauti skalūnų alyvą, pavyzdžiui, Lenkijoje ir kitose šalyse, nes tai būtų nepalanku rinkos atžvilgiu. Kit arba kai kuriais atvejais tiesiog e, būtų kliūtis tokiai gavybai. E, Ta pati galima pasakyti ir apie skalūnų e, smėlį. Būt, na, mes, jeigu, jeigu komisija iš tikrųjų toliau judės į priekį ir, pažiūrėjau, atliks sąnaudų vertinimą, tai tekstas, kurį gausime uh, šiame komitete, tiksliau dėl jo turėsime priimti sprendimus. Taigi, reikėtų, kad komisija gerai apsvarstytų šį klausimą, nes jos pasiūlymas gali iš tikrųjų iškirsti kelią tokių produktų gavybai. Norėčiau vis dėlto pasakyti, kad pranešimas yra labai geras. Ačiū, kolega Rosi. Visi norėjo pasisakyti, jau išsakė savo nuomonę, išklausėme įvairiausių nuomenų, nuomonių argumentų už ir prieš, kalbėdamas apie žemutinės Saksonijos rinkiminę apygardą. Reikėtų pasakyti, kad tarp visų partijos atstovų vyrauja didžiulė uh, didžiulis skepticizmas, kad e, dėl to, kad tūkstančiai litrų užteršto vandens buvo tiesiog pateko į gruntinius vandenius ir todėl bent jau mano apygardoje pasisakoma už įvairią rūšių energijos šaltinių sprendimą Ir jeigu šiame parlamente vyksta diskusija šioje srityje, tai reikia suformuluoti labai konkrečią, protingą poziciją, nusileidžiant ir įsiklausant į kitų argumentus. Ir šią prasme kolega Sonek atliko puikių darbą. O dabar norėčiau sutikti teikti žodį trim minutėms komisijos atstovui o po to apimendrinamam žodžiui kolegai Sonek. Taigi komisijos atstovas. Okay, I... Dėkoju. Iš tikrųjų labai trumpai kalbėsiu. Komisija labai susidomėjusi klausėsi diskusijų ir seka poslinkius šitoje srityje, tai kas daroma Europos parlamente ir kitur. Uh, Mes e, palankiai vertiname pranešimą, tai yra tikrai geras indėlis iš tas diskusijas. Dėkojame Europos parlamentui už e, tikrai didelį darbą šio klausimo. Didžiausi iššūkiai susijęs su netradiciniu iškasminiu kūru ir skalūnų dujomis yra būtent susijęs su aplinkosauga ir visuomenės sveikata. Bei taip pat iššūkiai yra susijęs su tai, kad reikia ES teisės aktų, kad būtų sumažinta rizika. Tai atsispindi ir klausimuose, kurie buvo pateikti komisijai, jos pateikė visuomenė, valstybės narės, kiti suinteresuotai subjektai ir, žinoma, Europos parlamento nariai. E, yra renkama papildoma informacija, kad būtų galima įvertinti, ar dabar egzistuojantis ES teisės aktai iš tikrųjų užtikrina adekvačią aplinkos apsaugą ir visuomenės sveikatos apsaugą. Uh, Jau sakiau, kad e, buvo atlikta daug, atliekama daug tyrimų ir kadangi komisijai buvo iškeltas e, klausimas, aš trumpai jums papasakosiu, kokia yra situacija. 2012 m. viduryje e, bus jau apibendrinti šitie duomenys, jie bus baigti rinkti generalinis direktorius, aplinkosaugos generalinis direktorius skatina ragina e, renkti tyrimą apie riziką ir apie ES teisės aktų tinkamumą. Laukiama e, rezultatų iki vasaros. E, iki vasaros. Taip pat vyksta tyrimas dėl šiltnamio dujų išmetimo, būtent iš skalūnų dujų. Irgi laukiame rezultatų iki vasaros. Bendras tyrimų centras taip pat dirba, vertina tuos atitinkamas ataskaitas ir vėlgi rezultatai mus pasieks iki 2012 metų vasaros ar rudens. Taip pat jie dirba ties tyrimu dėl skalūnų dujos, dujų poveikių ES energetikos rinkoms. Irgi iki vasaros sulauksime rezultatų. 2012 metų pabaigoje ar 2013 metais bendras jungtinis tyrimų centras turėtų parengti tyrimą apie, van, e, apie e, skalūnų dujų gavybos poveikį vandeniui ir kitoms rytims. Ir tada komisija įvertins, ar reikia rizikos valdymo teisės aktų. Ir jeigu to reikės, jeigu bus patvirtina, kad to reikia, tai tada pažiūrėsime, kokia forma tai turėtų būti priimta. Galbūt e, geriausios praktikos gairės, e, galbūt reikės naujų teisės aktų, galbūt reikės geriau taikyti esamus teisės aktus. Taigi, prireiks apie pusantrų metų nuo dabar, kad viskas būtų atlikta. Dėkuoju kolegiai Pel. O dabar baigiamajam žodžiui suteiksiu galimybę pasakyti tris minutės e, pranešėjui. Žinoma, nepavyks atsakyti visus klausimus, bet pabandykite tai padaryti. <clears throat> Dėkuoju, pirmininkė, pabandysiu neviršyti trijų minučių, nes uh, Iš diskusijų matau, kad tikrai dar reikia padirbėti, reikia dar daug padiskutuoti ir aš tikrai laukiu tų diskusijų. Dabar tikrai negali sauliaisti Europos parlamentas nepasisakyti šiais klausimais. Europos parlamentas turi parodyti, kad mes, kaip parlamentas, žinome, apie ką kalbame Turime įrodyti, kad e, suvokiame e, grėsmę ir e, taip pat naudą, kurią teikia skalūnų dujų gavyba. Na, žinoma, dar laukime mokslinių tyrimų rezultatų, tačiau niekas mums netrukdo pasinaudoti atsargumo principu ir nustatyti kelias auksinės taisyklės, kelis pagrindinius esminius principus, kurių reikėtų uh, laikytis e, išgaunant skalūnų dujas. Komisija ir parlamento nariai, komiteto nariai jau sakė, kad šis pranešimas yra pirmas etapas. Dar reikia daug nuveikti. Bus e, peržiūros ir įvairūs e, patobulinimai taip pat. Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus, aš norėčiau padėkoti kolegoms už paramą. Jūsų pastabos iš tikrųjų rodo, kad e, galimybių tikrai yra daug. Aš kitą vertus suprantu ir atsargumą. Tik, e, šiame komitete yra tikrai nemažai specialistų žmonių gerai išmanančių visą situaciją ir tikrai reikia būti atsargiems. Reikia pramonę suderinti su aplinkosauga. Ir šios diskusijos yra reikalingos, bet tai neturi būti isteriškos, emocingos diskusijos. Na, bet žinoma, aš kolegų ir nekaltinu. Tuo tos diskusijos tokios ir nebuvo. Aš manau, kad visi išleisti pinigai, e, leidžiami pinigai turi būti skiriami moksliniams tyrimams, e, saugumo, saugos vertinimams. Nemanau, kad reikėtų teikti, jog e, subsidijuojame gavybą. Ne, iš tikrųjų mes remiame mokslinius tyrimus, tyrinėjame poveikį aplinkai o nesubsidijuojame gavybą. Tie pinigai jau yra biudžete 200 tūkstančių eurų jau yra biudžete ir jie yra būtent skirti dialogui su visuomenė. Vanduo ir cheminės medžiagos. Tai yra du pagrindiniai klausimai, apie kuriuos dar reikės daug kalbėti. Aš suprantu, kodėl nerimaujama, kad kila nerimas dėl poveikio aplinkai. Manau, kad reikėtų dirbti kompromisinė dvasia. Aš pabandysiu taip ir dirbti, pabandysiu parengti kartu su jumis dokumentą gerą ir kaip e, buvo padaryta ir pasiūlyme dėl rezoliucijos. Dėkuoju kolegai Sonik. Baigėme diskusijas. Buvo numatyta galtinė data pateikti pakeitimų siūlymus iki gegužės 9-osios, dabar siūloma atidėti tą termą iki gegužės 24-osios, kad turėtume daugiau laiko. Diskusija parodė, kad galima tikėtis daug pakeitimų siūlymų ir todėl norėčiau iš tikrųjų pasiūlyti atidėti tą galutinį pasiūlymų pateikimo terminą iki gegužės 24, kad nereikėtų skubėti ir priimti nepagrįstus sprendimus. Taigi dėkoju už diskusijas. Kitas darbo tvarės klausimas tai yra septintasis manipulacijos padėtimi rinkoje. Richardas Zeibar yra pranešėjas. Norėčiau skirti šiam darbo atvarkės klausimui tik tai 10 minučių, kadangi laiko stinga ir iš karto suteikiu žodį kolegai Ziver. Aš kalbėsiu labai trumpai, mes pateikėme savo nuomonę dėl to, kad reikia prisiderinti prie e, rinkos sąlygų, ypač kai piknaudžiaujama e, emis tašos e, leidimais. Yra pateiktas naujas direktyvos projektas dėl finansų e, priemonių reguliavimo, taip vadinama MIFID direktyva ir čia yra minima ir ETS sistema. Taigi, piknaudžiavimo padėtimi rinkos direktyvą reikėtų priderinti prie anksčiau priimtų teisės aktų. Labai svarbu yra tai, kad 80 procentų taršos leidimų yra išduodama per išvestinius produktus, kuriuos reguliuoja dabartiniai teisės aktai. Tačiau reikėtų uh, paminėti, kad yra susiformavusi e, rinka, kuri tiesiogiai superka tuos likusius 20 procentų taršos leidimų. Reikėtų palyginti šituos taršos leidimus su įprastiniais e, finansų rinkos produktais ir e, numatyti taip pat, tokius pat reikalavimus, kokie yra keliami finansinių produktų e, prekiautojas. Taigi čia yra nurodyta prievolė pateikti informaciją, ją turės teikti šitų leidimų turėtojai arba pirkėjai. Taigi siekiama užtikrinti daugiau skaidrumo, labiau stebėti rinką. Tai yra specifinis rinkos e, segmentas. Taip pat reikėtų nubrėžti tam tikras ribas. Dabartinėme komisijos pasiūlyme yra siūloma sureglamentuoti daugą priimant deleguotus teisės aktus. Aš nemanau, kad reikėtų diskutuoti ilgai šiuo klausimu. Aš bent siūlau numatyti tam tikrą maksimalę ribą tam tikriems rinkos dalyviams, kuriems būtų netaikomos tos siūlomos nuostatos, kadangi 7 procentai nusiskundimų yra susiję su 80 procentų e, prekiautojų taršos leidimais. Taigi komisija gavusi įgaliojimus išleisti deleguotus teisės aktus turėtų didžiulės galimybės. Čia mes kalbame apie maždaug 200 tūkstančių megavatų termoelektrinėse pagaminamos taršos reikia numatyti konkrečias e, prievolės, informavimo prievolės ir baigiant reikėtų pasakyti, kad viskas turėtų būti suderinta su tarptautinėmis e, nuostatomis dėl e, prekybos taršos leidimams, leidimais uh, reguliavimo. Dėkoju labai trumpai, dėkoju pranešėjai ir Pritariu jo pranešimui, pritariu pakeitimams. Mes tikrai pritariu jo pranešimui. Is... Dėkoju. Toliau kitas kalbėtojas Silakakis. Ne, pirma Lepaž. Oui, monsieur le président, euh, un mot. Teodoras Kilkakio vardu kalbėsiu. Noriu pasakyti, kad mūsų frakcija entuziastingai pritarė komisijos pasiūlymui įtraukti į reglamento taikymo sritį taršos kvotas ir dabar nereikėtų taikyti išimčių rinkos dalyviams, nes e, šiuo metu čia reikia kalbėti apie e, septintąjį pakeitimą, ten kalbama apie stambiuosius rinkos dalyvius ir apie e, pašalinimo iš rinkos sąlygas, jeigu mes kvotas laikysime finansinėmis priemonėmis, tai taps e, viešosios politikos tam tikra priemonė ir todėl komisija, atsižvelgiant į aplinkybės ir siekiant nustatytų tikslų, galėtų kištis į rinkos veiklą. Pirminkas, ačiū. Daugiau nėra norinčių kalbėti. Dar suteiksiu žodį komisijai. Prašau kalbėti trumpai. Dėkuoju, pirmininkė. Mes palankiai vertiname komiteto parengtą nuomonę, suprantame, kad e, nu, nariai nori, kad būtų nustatyta riba jau dabar. Reikia tik nuspręsti, kokiame lygyje turi būti nustatyta ta riba. Reikia atlikti analizę ir mes planuojame atlikti tyrimą, kad būtų galima nustatyti tinkamas ribas. Mes e, Žinoma, nustatydami tas ribas turime turėti pakankamai duomenų. Dėl to, kad reikia užtikrinti, jog privatus sandoriai nebus, kad ir jie pateks į reglamento taikymo sritį, mes sutinkame su šituo tikslu ir būtų galima pasvarstyti, kaip suformuluoti, tačiau privatus sandoriai, komisijos ir valstybės narių pareigūnų privatus sandoriai tikrai turi patekti į šį reglamentą, manome. Dėkoju sako pirmininkas Richardė. Trumpai. Labai trumpai dėl maksimalių ribų reikėtų dar diskutuoti, kaip siūlė Linda, tačiau reikėtų siekti kuo daugiau teisinio aiškumo, kaip ten bebūtų. Bandysiu atsižvelgti į komisijos pasiūlymus. E, terminas pateikti pakeitimus e, balandžio 27-12 valandų, 29-30 gegužės balsuosime komitete Ekon 9 Liepos, o antroje spalio mėnesio plenarnėje sesijoje bus balsuojama dėl galutinio projekto. Aštuntasis darbuotojas klausimas ES strategiją dėl gyvūnų gerovės apsaugos 12-15 metams. Kolegė Tamara Liotard yra pranešėja. 11 minučių liko, tema yra svarbi, tačiau reikėtų vis dėlto laikytis laiko limitą. Pranešėjai žodžiu. Ik weet dat we hier heel veel. Dėkoju, pirmininkė. Žinau, kad turime apsvarsyti daug svarbių klausimų ir Gerai būtų turėti daugiau laiko. Deja, turėsime labai skubotai apsvarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Labai gaila, bet na, jau praeitą kartą įvyko ilgos diskusijos apie gyvūnų transportavimą, tai ką padarysi. Tačiau tikrai nenorėčiau, kad manytumėte, jog šis rytis yra mažiau svarbi nei tie kiti klausimai, kuriuos šiandien svarstėme gana ilgai. Kaip e, NV komiteto atstovė. Aš parengiau nuomonę kaip reakcija į komisijos pasiūlymą dėl ES strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos. Ir čia jau kyla problema, nes, yra, nes buvo parengtas tik komunikatas, o ne pasiūlymas. Ir reikėtų iš tikrųjų konkretesnių planų šitoje srityje. Man atrodo, kad diskusijos apie gyvūnų gerovę turi įvykti kuo rimčiausiai. Komisija turi labai rimtai žiūrėti iš tas diskusijas. Taip kaip e, gyvūnų transportavimo atžvilgių komisija tada pasiūlė aštuonių, tiksliau atsiprašo, e, vertėjai komisija nepritarė tam terminui, 8 valandų terminui, kuris buvo pasiūlytas gyvūnų transportavimo atžvilgiui. Taigi, Komisija komunikate teigia, kad bus e, svarstomos galimybės įvesti, sukurti gyvūnų gerovės e, programą, strategiją, būtent tų gyvūnų atžvilgių, kurie yra naudojami ekonominiais tikslais. Mes tikimės, kad e, ne 2014 metais, o anksčiau viskas bus pradėta gyvendinti. Aš manau, kad visi gyvūnai turi būti saugojami, ginami, ne tik tie gyvūnai, kurie yra naudojami ekonominiais tikslais. Komisija taip pat e, kalba apie mokslinius rodiklius susijusius su gyvūnų gerovė, tai yra geras aspektas, tačiau reikėtų greičiau judėti prie politinių priemonių. Kai jau Jau yra tam tikrų mokslinių duomenų, mokslinių rodiklių, jie rodo, kad yra problemų su gyvūnų gerove, kad, pažiūrėjau, pienininkystėje naudojami galvėjai ir kitokie galvėjai, iš tikrųjų, na, jie patiria problemų ir tikrai komisija turėtų atsižvelgti į tuos jau esamus rodiklius, esamus duomenis ir turėtų peržiūrėti 2005 metų pirmąją direktyvą dėl gyvūnų gerovės, kad būtų užkirstas kelias keulių kastravimui. Taip pat juk yra ir naujas nuostatas dėl gyvūnų skerdimo. Reikia jas atsižvelgti, reikia taip pat uh, tų draudimų planavimo, draudimo ir produktų gautų iš klonuotų gyvūnų draudimo nes tikrai yra įvairių praktikų, kurios pažeidžia tam tikras nuostatas. Komisija taip pat kalba apie sąveiką, apie sinergiją, tai yra gerai, bet aš norėčiau paprašyti komisijos atsižvelgti į netvarios gamybos metodus, kurie yra dabar naudojami gyvulininkystės srityje. Jie turi poveikį ne tik gyvūnų, bet ir žmonių sveikatai ir taip pat aplinkai daro poveikį tie metodai. Taip pat norėčiau iškelti klausimą apie antimikrobinį atsparumą, kuris kyla dėl intensyvios gyvulininkystės. Būtų galima geriau pasvarstyti ir šį klausimą, antimikrobinio atsparumo klausimą šitame kontekste. Gyvūnų gerovės problema turi būti siejama su e, kitos aplinkosauginės e, programos tikslais. Reikėtų sumažinti e, gyvūnų naudojimą bandymuose. Taip pat e, prisidėti prie biologinės įvairovės. Tikrai, na, neužtenka vieno puslapio viskam išvardyti. Aš tikrai dar papildysiu tekstą, pasinaudosiu pakeitimais. Aš e, esu įstikinusi, kad ir jūs padėsite. Jau gavome 54 puslapius dėl gyvūnų transportavimo. Ačiū už pristatymą. Dabar leisime pasisakyti šešėliams pranešėjams iš kitų frakcijų. Pilar Ajūzo, kiekvienam skirsime 10 sekundžių, tačiau aišku, šiek tiek turėsime viršyti posėdžio laiką. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat manau, kad mm, per mažai laiko skiriame šiam svarbiam klausimui, taigi trumpai bandysiu uh, svarbiausius argumentus pristatyti. Mes pasaulio mastu e, taikome griežčiausius gyvūnų gerovės reikalavimus. Žinoma, e, didžioji dalis visuomenės jiems pritarė, tačiau pasirinkdami atitinkamus produktus e, nebūtinai į visus e, gerovės aspektus atsižvelgime. Komisija ketina išleisti 70 milijonų eurų, užtikrinant gyvūnų gerovę įvairiom, įvairioms investicijoms į mm, mm, narvų, e, laikymo narvų pakeitimus, visos investicijos, visos investicijos apima 6 milijardus eurų, dar yra numatoma 1,4 milijardus eurų tam skirti. Tokiu būdu yra iškraipomas mūsų žemdirbių konkurencingumas, jeigu lygiai grečiai importuojame mėsą arba kiaušinius iš šalių, kurio, kuriuose negalioja tos taisyklės. Žemės ūkio produktai, kurie gaminami nesilaikant Europoje galiojančių normų, e, turėtų būti jais e, prekyba ribojama arba atitinkamai informuojami vartotojai, kad žinotų, ką vartoja, turime nepamiršti, kad gyvename ekonomikos krizės sąlygomis. Pasaulio prekybos organizacijoje reikia svarstyti gyvūnų gerovės klausimus, jeigu diskusijos nevyks, tuomet mes tik apsunkinsime veiklos sąlygas gamintojams. Ponios Lietar pranešimo pirmajame punkte minimas 13 sutarties straipsnis. juos siekiama štikrinti vienodą vartotojų apsaugą ir gyvūnų gerovės strategiją įgyvendinti. Svarstydami gyvūnų gerovės klausimus turime laikytis įvairių taisyklių galiojančių e, transporto, veisimo, auginimo E, srityje. Tačiau negalime splakti vieną krūvą vartotojų apsaugos ir aplinkos saugos politikos, taip kaip e, kolegė bando padaryti. Tai reiškia, <clears throat> kad turėtume atsižvelgti į visas skirtingas laukinių ir naminių gyvūnų rūšis. E, pavyzdžiui, zoologijos sodos laikomus laukinius gyvūnus. 92 metais jau priėmėme atitinkamą direktyvą, kurios nuostatomis reglamentuojami šie klausimai. 2005 metų reglamente komisija teigia, kad gyvūnų gerovė neužtikrinama, nes nesilaikoma galiojančių taisyklių, tačiau tos taisyklės galioja. Taigi norėčiau, kad pranešėja išsamiau paaiškintų, ką čia turėjo omenyje pirmininkas. Deja, turiu e, nutraukti diskusiją, noriu tik pranešti, kiek laiko skiriame tiesiekuros e, darbui. Tai yra tik tai 32 minutės. Aš e, tiesiog esu pasipiktinęs tokiu mūsų darbo efektyvumu. Noriu kreipti koordinatorių dėmesį į tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti teisėkuros darbui, nes e, šiuo metu mes jam skiriame 25 procentus mūsų laiko, o visa kita yra e, tik tai <clears throat> pašaliniai dalykai ir e, nuo šiol tų pašalinių dalykų mes atsisakysime, kolegai Salonis suteiksiu dabar galimybę pasisakyti liberalų vardu. Kolega Liutap. Aš pritariu tam, kad ši tema yra labai svarbi. Vakar peticijų komitetas labai ilgai kalbėjo apie panašus klausimus ir tikrai negalima palikti tokio klausimo diskusijų pabaigai. Tai yra nepriimtina, reikėtų perkelti tai galbūt į kitą posėdį ar kitų metų tai aptarti. Tai yra labai svarbi tema ir negalima per kelias minutės jos aptarti. Todėl aš pritariu kolegai, kad labai svarbu yra 13 straipsnio turinį įgyvendinti juridiškai jis e, turi būti viršesnis už derinimo klausimus ir e, turi būti labai svarbus derinimo kontekste. Taip pat dėl tų 8 valandų ir dėl rašytinės deklaracijos primtos kovo 15 dieną parlamento balsų daugumą. Tai labai svarbu pasakyti, kad e, apsaugos principai E, triušių auginimo srityje turi būti taip pat įtraukti, taip pat reikia nuostatos dėl e, naminių gyvūnėlių apsaugos, reikia būtiniausių jų apsaugos standartų ar kažkokios tai privalomos registravimo sistemos, mikrosistemo naudojimo. Taigi priminsiu 2011 metų rašytinę deklaraciją šiuo atžvilgiu taip pat ir taip pat dėl e, tų šunų, kurie neturi šeimininkų. Vėlgi buvo apie tai kalbama peticijų komitete, buvo patikta, atsiprašau, buvo patikta peticija, labai daug parašų buvo surinkta, tai yra labai svarbi tema, labai jautri tema ir reikia taip pat nuostatų šioje srityje, kalbame apie gyvūnų transportavimą, bet pamirštame dažnai šunis, kurie yra geriausi žmonių draugai. Na ir dar gyvūnai, kurie yra naudojami medžioklėje. Italijoje, pavyzdžiui, yra 700 tūkstančių e, medžiotojų ir jie gali laikyti tuos gyvūnus e, medžioklės tikslams ir dažnai taip pat ir čia yra pažeidžiamos nuostatos susijusios su tų gyvūnų gerove. Na ir dar vienas dalykas, tuo ir baigsiu pirmininkė. Reikia daugiau pastangų ir e, zoologijos sodų direktyvos srityje daug valstybių narių turi zoologijos sodus, į kuriuose nesilaikoma normų, nesilaikoma e, pagrindų direktyvos reikalavimų. Dėkoju. Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra Eichhaut. Na, nemanau, kad reikia per daug čia vilkinti diskusijas, nebėra tam nei laiko, tai aš dabar tiesiog pasakysiu, kad pritariu pranešėjai e, dėl to, kad vieno puslapio neužtenka, reikėtų daugiau, e, reikia pabrėžti BBO taip pat e, gyvūnų, bandymų su gyvūnais. Reikia dar kartą pakartoti, kad reikia drausti gyvūnų bandymus kosmetikos srityje. Taip pat daugiau reikėtų kalbėti apie pienininkystės ūkius ir situaciją juose. Taip pat dėl ženklinimo komisija nenori čia. Nenori to ženklinimo kitur tik tais dėl kiaušinių, bet reikėtų ir čia šiek tiek labiau plačiau užsimoti. Aš tikiuosi, kad kitą kartą galėsime apie tai daugiau padiskutuoti. Ačiū, išklausome šešėlinių pranešėjų, pradėjome šiandien dirbti laiku, taip pat ir e, vertimas prasidėjo laiku, taigi siūlau dabar tęsti mūsų posėdį anglų kalbą, nes vertėjai nusipelnė pietų pertraukos, taigi diskusijos toliau vyks angliškai, priešingų atveju